Der Weihnachtspause. Šiandien mūsų pirmasis posėdis po atostogų, todėl norėčiau palinkėti visiems e, gerų metų. Tikiuosi, kad e, per atostogas galėjote pasikrauti energijos, nes e, dabar Toliau tęsime darbus, turime naują pirmininkaujančią valstybę ir daug e, naujų klausimų mūsų laukiančių. Tikrai mūsų laukia daug darbo šiais metais. Na bet e, iš pat pradžių, kaip jau ir sakiau, noriu palinkėti visiems gerų metų. 25 e, punktas. Ulmer pranešimas bus nukeliamas į vasario mėnesį Jeigu pastabų dėl darbo tvarkės nebus, tai laikykime ją patvirtintą. Šiandien galite kalbėti ir klausytis vertimo į visas kalbas išskyrus estų ir maltiečių. Na, o kroatų kalba taipogi jau vertimas prieinamas e, visai neseniai beje, tai yra naujovė, bet e, galite ją kalbėti. Nuo 17 iki 18 valandos šiandien turėsime svečių iš e, Ro, Rūro, atsiprašau, e, regionų, kuriuos aš pakviečiau. Taigi nuo 17 iki 18 valandos e, Rūro regiono miestų merus turėsime garbės priimti čia. Manau, kad e, turime pakankamai vietos šioje salėje mūsų svečiams. Na, o dabar Glenis Vilmot kvietimu. BBC komanda šiandien dirbs salėje. Kai kolegė Glenis Vilmot ateis, tai ko gero ateis visa komanda filmavimu. Na ir taip pat norėčiau priminti, kad elektroniniai posėdžiai šiuo metu yra pradėti vykdyti, tai yra tokia programa, tai kad, taip kad dabar tie, kurie neturi papirinių dokumentų variantų, galės internete viską rasti. Rytoj tarp 2 ir 3 valandos, tarp 14 ir 15 valandos bus kursai apie tuos į elektroninius posėdžius. Jeigu turėsite klausimų, tai tikrai galite sudalyvauti tame informacinėme posėdėje. Dabar dar kitas dalykas. Turime delegaciją Kroatijai. Delegacijos kelionės į Kroatiją ataskaitą Envi komiteto puslapyje galite surasti, taip pat kaip ir visą reikalingą informaciją. Na, o protokolus šiandien turime lapkričio 12 ir 13 dienos. Kaip jau ir sakiau, Airija pradėjo savo pirmininkavimą. Na ir šiandien kartu su mumis dalyvauja posėdėje Airijos žemės ūkio maisto ir jūrų reikalų ministras Simon Coveney. Kaip jau ir sakiau, programa tikrai labai tempta e, žemės ūkio, bendrosios žemės ūkio politikos, žuvinkystės politikos reformos mūsų laukia. Todėl kartu su parlamentu, su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais ir taryba, manau, turėsite tikrai daug darbo. Tikiuosi, kad e, pavyks viską jums sėkmingai nudirbti. Todėl Šiandien labai džiaugiuosi turėdamas progos aptarti prioritetus su jumis. Be jokios abejonės, dėrybų metu į juos atsižvelgsime. Mes kaip e, aplinkos visuomenės veikatos ir maisto saugos e, komitetas patvirtinome labai griežtą rezoliuciją žuvininkistės bei žemės ūkio srityje. Mes tikrai pageidautume, kad atsižvelgtumėte į mūsų pozicijas šiais klausimais savo darbose. Na, po jūsų pasisakymo galėsime po to diskutuoti, o dabar žodis jums, ministrė. Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū už man suteiktą galimybę pateikti pirmininkamčios arijos programų pristatymą. Yra numatytas klausimų ir atsakymų laikas. Ir iš tikrųjų tai yra neblogas dalykas. Aš esu buvęs parlamentaras praeitie ir suprantu, kaip parlamentarams yra svarbu turėti visą informaciją. Aš žinau, kad jūsų komitetas vienas iš labiausiai aktyvių Europos parlamente. Be abejo, jis jūsų veiklos rytis apima labai daug sričių, nes jūs dirbate ir su klimato kaitos klausimais, ir sveikatos, ir maisto saugos, ir panašiai. Visa tai be abejo yra mūsų prioritetai, visa tai yra ir mums labai rūpimi klausimai, jeigu taip galima būtų pasakyti. Taigi, žinau, kad šiandien jūsų darbo tvarkė labai įsitempta, tris ministrus šiandien turite priimti savo posėdėje, žemės ūkio aplinkosaugos ir sveikatos ministrai bus jūsų svečiai šiandien. E, na, žemės ūkio klausimus aptarti rytmetys yra pats puikiausias laikas. Norėčiau pasakyti, kad per tuos artimiausius šešis mėnesius mūsų pirmininkavimo mes stengsime įgyveninti labai ambicingą darbo tvarkę žemės ūkio ir žuvininkystės uh, srityse ir susijusiuose srityse. Europos Sąjunga yra dabar aktyviai dirbanti, siekdama apibriežti naują bendrą žemės ūkio politiką ir žuvininkystės politiką. Yra e, numatytas naujas sprendimų priimo mechanizmas po Lisabono starties įsigaliojimo. Anksčiau tokio mechanizmo nebuvo. Ir dabar mes dar aktyviau dirbsime su valstybėmis narėmis e, dar daugiau, negu tai buvo daroma praeitie. Tai yra iš tikrųjų politinis iššūkis, teisingai išdėstyti visus prioritetus ir teisingai laikytis ir įdėkti tą sprendimų prieimimo mechanizmą e, Tai yra tie pasiekimai, kurių anksčiau nebuvo, juos turime dabar. Taigi, teisingai reikia išdėstyti sprendimų prieimimą, paskui numatyti teisingai trialogo ir sprendimų prieimimo proceso atskirus etapus. Mes tikėmės, kad kai dėl žunikistės politikos ir žemės ūkio politikos tie sprendimai bus priimti iki Airijos pirmininkavimo pabaigos. Mes be abejo, kaip jau sakiau, turime labai ambicingą programą. Kodėl? Todėl, kad, man atrodo, yra e, skubu tuos sprendimus priimti, nes dar kalbėtume apie bendrą žemės ūkio politiką, žunikistės politiką, parlamentas žino, kad e, sprendimai ir yra skubus ir kad jeigu nepriimsim, gali iškilti problemų. Taigi juos per 5-6 tuos artimiausius mėnesius mes tikimės juos priimti. Europos e, parlamento rinkimai vyks kitais metais, taigi žmonės turi pamatyti, kad rezultatų siekiama. E, Dabar dėl Airijos prioritetų. Aš norėčiau paminėti vėliausiai tuos dalykus, kurie rūpi jūsų aplinkos visomis sveikatos ir maisto saugos komitetui. Ir pirmiausia, kalbėsiu apie bendro žemės ūkio politikos reformos siūlymus, nes jie, mano supratimu, yra svarbiausi ir skubiausi. Ir taip pat kalbėsiu ir apie prioritetus apskritai. Ir taip pat e, pateiksiu šiek tiek apžvalgą, apžvalgą apie kitus teisėkuros procesus. Keletą žodžių pirmiausia apie bendrus politinius tikslus pirmininkaujant Airijai. Visa pirmininkaujanti komanda dirba siekdama stabilumo, da, užimtumo gerinimo ir ekonomikos augimo. Mes siekiame bendro konkurencingumo, norime skatinti ekonomikos augimą ir kurti naujas darbo vietas. To reikia visoms mūsų valstybėms. Šiuo požiūriu e, sektorinės politikos prioritetai turi būti tokie, kad būtų galima sukurti sąlygas tvariam ekonomikos augimui, e, remiantis ES 2020 strategiją. Dabar, kalbant apie bendrą žemės ūkio politiką ir žuvininkystės sektorių, vyksta tarybos ir parlamento diskusijos, kur dominuos diskusijų tema dėl to, kaip reformuoti žemės ūkio žuvininkystės politiką. Tie abu paketai uh, bus ypatingai svarbus, numatant būsimą struktūrą ir žemės ūkio sektoriaus vystimasi visoje ES. Airija turi tikslą pasiekti sutarimo dėl abiejų reformos paketų iki birželio 2013 metų, kad reforma vėliau galėtų būti sėkmingai įgyvendinta. Taigi, Europos komisija e, siūlo bendrą reformų paketą e, susijusi su sveikato sektoriumi sieklų kontrolė ir, ir e, yra irgi susijusi su paketu, kuris bus siūlomas iki birželio mėnesio. E, taip pat teikiami teisėkaros siūlymai, e, kurie bus pateikiami bendrame tekste ir ten bus išdėstytos bendros taisyklės susijusios su augalų kontrolę ir su gyvūnų kontrolę. Šiuo klausimu vyks klausimai taryboje, ar jie darys viską, kad iki birželio mėnesio pabaigos būtų galima um, pasiekti kuo geresnių rezultatų. Taigi kalbame apie išlaidas, išlaidas susijusias su maisto produktais taip pat ir būtina ir šiuo klausimu siekti kuo didesnės pažangos, kad um, iki metų pabaigos būtų galima ir čia priimti reikiamus sprendimus. Šis išlaidų elementas yra susijęs ir su naujaja finansinė e, programa, kuri turi įsigalioti kitais metais. Pirmininkaujantį Airiją yra pasirengusi pasi, padėti visas reikalingas pastangas, kad šie tikslai būtų įgyvendinti. Tikimės bendradarbiauti čia su jūsų komitetu. Kai dėl siūlymo susijusių su medum su šiuo sektorium. E, pirmininkaujant Airijai, pirmiausia, bus atliekama techninė patikra, darbo grupė pradės dirbti jau sausio pabaigoje. Siūlymas yra, e, pirmiausia, išsiaiškinti, koks yra žiedatulkių vaidmuo, ar tai yra natūrali medaus sudėtamoji dalis, kaip turėtų būti traktuojamas šis produktas. Taigi komitetas dirbs, stengdamas išanalizuoti siūlymą ir komitete, man atrodo, rytoj vyks panaši diskusija. Siekiama pirmo svarstymo metu pasiekti sutarimą ir mes manome, kad iki birželio pabaigos tai gali pavykti padaryti. Aš manau, kad kol kas šio klausimo egzistuoja reikšmingas nuomonių skirtumas tarp parlamento ir tarybos. Kai dėl pusryčių dokumento siūlymo, kaip žinia, reglamento projektas dėl direktyvos pusryčių turi tikslą e, suteikti tam tikras galės komisijai, e, kaip tai yra numatyta Lisabono sutartyje. Tai yra susijęs su penkiais svarbiausiais produktais - šokoladas, cukrus, kava ir kai kuris e, tam tikras pienas ir uogienė įeina iš šio dokumento paketą. Taryba ir parlamentas regis turi maždaug ta, panašią poziciją šiuo klausimu. Pirmininkauti valstybė yra pasirengusi e, dėrėti su taryba ir komisija ir pradžioje kovo tikimės, kad bus tas dokumentas patvirtintas. E, apie vasario 20 mes jau jį turėtume turėti parengtą. Dabar dėl nekomercinio gyvūno per, gyvūnų pervežimo. Pirmininkaujant Kiprui darbas šio klausimo buvo pradėtas, mes buvome surengę šio klausimų trilogo susitikimą ir diskusijos yra prasidėjusios taip pat dėl elektroninio galvijų identifikavimo. E, tiek dėl gyvūnų, tiek naminių gyvūnų. Mes bandysime surasti sutarimą pirmo svarstymo metu. Dabar dėl nuostatos, dėl saistančio sutarimo, dėl miškų Europoje. Mes tikime surasti sutarimą labai greitų metų. Tikslas yra pasiekti sutarimą dėl to, kad būtų galima pasiekti tvaraus miškų valdymo ir tvarkymo visoje Europos Sąjungoje. Taigi sieksime pažangos, siekdami, kad sutarimas būtų pasiektas, tikimės, kad komisija e, netrukus paskelbs savo strategiją, tai turėtų būti padaryta artimiausiais mėnesiais, kuriuo būtų išdėstyta strategija, kaip miškai turėtų būti tvarkomi Europos Sąjungoje artimiausių metų. Norėčiau tarti dar porą žodžių apie du svarbiausius klausimus E, kuriems skiriu daugiausia savo laiko ir kuris, kuris užims daugiausia laiko taryboje artimiausių metų. Dabar žuvininkystės politika. E, vyko nebloga diskusija žuvininkystės komitete vakar šiuo klausimu. Pirmininkaujanti Airija turi prioritetą pasiekti politinį sutarimą su Europos parlamentu dėl bendros žuvininkystės politikos reformų paketo. E, pirmo sutarimo metu arba antros ankstyvo svarstymo metu galima būtų pasiekti sutarimo, tačiau labai svarbu, kad visos šalis sutartų. Aš atsuvauju tarybai, reikia, kad tam pritartų jūs, Europos parlamentas ir taryba. Pirmininkaujanti Airija yra pasirengusi vystyti dialogą su Europos parlamentu, kad kuo greičiau būtų galima palengvinti politinio sutarimo pasiekimą tarp teisės aktų leidėjų. Visam paketui reikia, kad abi institucijos dirbtų kuo greičiau, tačiau Svarbu neprimti skubotų sprendimų, reikia dirbti greitai ir kartu išmintingai, e, kad bendradarbiavimas būtų išmintingas ir kad dokumentai primti būtų patys geriausi. Kai dėl bendrosios žemės ūkio politikos, kaip jau sakiau, airijos tikslas yra priimti saugius politinius sutarimus dėl visų, viso reformų paketo tarp visų trijų institucijų iki birželio mėnesio pabaigos. Mes diskutavome uh, apie tai ir jau tos diskusijos vyksta gal keturis metus. Mums iš tikrųjų reikia, kad e, nuo diskusijų būtų pereita prie konkrečių sprendimų. Būtent tą mūsų pirmininkaujantį valstybę ir bandys daryti. Be abejo, tikslai labai ambicingi, reikia intensyvaus darbo, reikės pasiekti reikšmingų kompromisų. E, trys dalykai yra svarbus Pirmiausia, reikia susitarti dėl daugiametės finansinės programos. Atrodo, 2013-aisiais pavyks tai padaryti, turėtų pavykti tai padaryti. Ir pas, tikėkime, kad pavyks tai padaryti antroje vasario mėnesio pusėje. Ir manau, kad uh, bus galima to pasiekti. Antra, reikia dirbti greitai dėl visų techninių ir politinių klausimų, kurie dar liko neišspręsti, kad taryboje būtų galima kuo greičiau rasti kompromisą. E, na, darybos gali būti nelengvos, tačiau mes tikimės, kad tarybos pozicija bus priimta kovo mėnesio tarybos sustikimo metu. Mes norime parengti darybinę poziciją būtent šio sustikimo metu. E, dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Be abejo, Europos parlamentas paraleliai dirba savo darbą. Jūs rengiate parlamento poziciją ir dėl to primsite sprendimą kovo mėnesio plenarinėje sesijoje. Be abejo, tai bus labai svarbi balsavimo sesija taip pat Žemės ūkio komitete dėl Žemės ūkio, bendrosios Žemės ūkio politikos reformos. Žinau, kad jūsų komitetas taip pat čia veiks aktyviai ir be abejo bus teikiamos nuomonės ir jų bus daug dėl būsimo Žemės ūkio politikos reformos. Jeigu pavyks e, parengti tą darybinę poziciją kovo mėnesio e, tarybos susikimo metu, tai tuomet E, turėtų netrukus prasidėti tarp visų trijų institucijų trialogo sustikimų procesas, paskui bendras e, sprendimo prieimimo procesas ir tai turėtų vykti iki birželio mėnesio. Nelengva bus, bet yra įmanoma tai padaryti. Ir dabar tikėkime, kad taryba pasieks sutarimą dėl daugiametės finansinės programos ir Europos parlamentas, tikėkime, galės pritarti daugiametiai finansiniai programai kuo greičiau na, realybė suprantama yra tokia, kad Airija. Airija neturi galimybės daryti jokios įtakos greitesniam finansinės programos prieimimui ir pritarimui tam programui. Bet yra tokių dalykų, kurie nuo mūsų šiek tiek priklauso. Taigi mes norime, kad daug kas būtų nuveikta iki kovo pabaigos. Tai yra iš tikrųjų ambicingi tikslai reikės visiems dėti reikiamas pastangas siekti reikšmingo kompromiso, tačiau tik taip galėsime pasiekti svarbiausius tikslus e, artimiausiais mūsų bendro darbo mėnesiais. Reikės iš tikrųjų, kad visi prisimtų kolektyvinį įsipareigomą, visos trys institucijos, kad dirbtų kaip viena komanda. Tai yra būtina. Aš žinau, kad komitetas yra informuojamas visais klausimais ir kad domisi um, žalinimo klausimais. Aš uh, esu susipažinęs su jūsų parengtomis nuomonėmis dėl tiesioginių išmokų ir panašių susijusių klausimų. Uh, Artimiausiais mėnesiais aš, kaip tarybos pirmininkas, e, vadovaujantis e, žemės ūkio ministrams, stengsiuosi, kad būtų išlaikytas reikiamas balansas tarp įvairių sustarimų ir žalinimo aspektų. Yra visa eilė klausimų susijusių su žalinimu. Ir Europos komisijos požiūrį yra minimas pirmasis ramsis, kur yra numatyti žalinimo kriterijai. Tačiau dar tebelieka daug klausimų, kurie dar nesureguliuoti. Pavyzdžiui, įvairūs rodikliai, aktyvavimo elementai, įvairūs procentiniai lygiai, dėl to dar nesutarta. Ir taip pat e, topografinės ir geografinės nuorodos e, ir, ir aspektai yra tie, kuriuos dar reikės įvertinti. Kipras ir Danija, pirmininkaudami, nuveikė reikšmingo darbo šiuo klausimu, bet mums dar tebelieka daug ką nuveikti, kad būtų pasiektas visiems rimtinas kompromisas. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, jog iki komiteto posėdžio aš šiek tiek jaudinausi, daug dirbau, norėjau susipažinti su ir esu susipažinęs su įvairiais aspektais bendros žemės ūkio politikos, e, žuvininkystės politikos, tačiau jaudinausi dėl ko? Dėl to, kad žinau, kad jūsų klausimai gali būti patys įvairiausi. Taryboje dabar aš pirmininkauju ir aš suprantu, kad taryboje mes kalbame daugiau apie žemės ūkio e, politikos ir žuvininkystės politikos reformą. Tai yra svarbiausi mūsų dalykai. Tai laukiu jūsų klausimų, ypač apie šias rytis, bet ir kitų klausimų taip pat laukiu, jeigu jų turėtume. Dėkui. Feminist. Ačiū ministrė. Dabar surinksime du klausimų atsakymų ratus tradiciškai. Ir čia pirmiausiai steiksime žodį koordinatoriams. Jūs su šia procedūra taip pat esate susipažinęs iš savo parlamentinio darbo, po to kitiems kolegams leisime paklausti. Pirmasis klausė Richardas Zieberis, ačiū ponė pirmininkė, Ačiū tarybos pirmininkės, atvykote į mūsų posėdį, pristatėte airijos pirmininkavimo programą. Galite įsivaizduoti, kad aplinkosaugos komitetui tas ekologiškumo aspektas yra labai svarbus, kurį minėjote. Mums būtų įdomu gauti daugiau informacijos apie tai, kokiu konkrečiu veiksmu ketinate per savo pirmininkavimą imti. Žinote, kad komisija yra pasiūliusi 30 procentų lėšų iš pirmojo ramščio skirti <clears throat> ekologiškumo išmokoms ir galėtumėte pritarti tai numatytai finansavimo daliai ar <clears throat> galbūt reikėtų numatyti ir uh, atitinkamų papildomų priemonių pagal antrąjį ramsti, nes kai kurios šalis jau yra pradėjusios atitinkamas programas įgyvendinti, tačiau e, e, papildomas priemonės neturėtų e, vykti kitų iš antrojo ramšio finansuojamų projektų sąskaita ypač atsižvelgiant į kai kurios topografinius, geografinius atskirų regionų aspektus, kalnuotų regionų, kurie man ypač rūpi. Ar manote, kad e, tos priemonės gali būti vykdomos paraleliai, ar galbūt turite kitų idėjų dėl žemės naudmenų atidėvimo e, pūdimavimui, nenaudojimui yra numatyti 7 procentai ir e, komisija nustačius tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos ta žemė, žemės ūkio paskirties gali būti nenaudojama, kaip jūs vertinate taryboje. Kiek žinau, kad siūlomi kompromisai šioje srityje yra pakankamai sudėtingi ir biurokratiniai. Ar matote kokiu nors galimybių sumažinti tą biurokratinę naštą kalbant, o klausimus dėl bendros žunkystės politikos paliksiu tiems kolegoms, kurie geriau susipažinę su šią sritimį. Ačiū Richardui Zeveriu, Lindamą, Kevin dabar. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrė, kad atvykote. Mes suprantame, kad jums svarbiausios temos bus BŽP reforma, žininkistės politikos reforma. Šis komitetas glaudžiai susijęs su, su šiomis dviem temomis ir mes atidžiai stebime žvinkistės politikos reformą ir Airijai <clears throat> žuvininkistės arba žuvų perdirbimo pramonė ir jos ateitis yra labai svarbi. Dabar yra pateiktas Europos komisijos atitinkamas pasiūlymas, plačių užmojų pasiūlymas ir aš tikiuosi, kad darybų metu jis bus patvirtintas. Noriu paklausti, kaip, kokia padėtis taryboje svarstant žuvininkystės politikos ar reformą, ar valstybės narės yra rimtai išnagrinėjusios komisijos pasiūlymą, ar nori grįžti prie e, senos tvarkos, žuvų sugavimo kvotų nustatymą. Gruožio 20 dieną bent jau per tarybos posėdį susidarė toks įspūdis. <clears throat> Paturėtume nepamiršti, kad e, balsuojant plenarnėje sesijoje balsai gali kitaip pasiskirstyti nei Žemės ūkio komitete ir kolegoms galbūt nebūtinai patiks tie kompromisai, dėl kurių susitarta Žemės ūkio komitete. <clears throat> Ir susitarimas, visas susitarimas dėl bendrosios žemės ūkio politikos turi būti patvirtintas visame parlamente, o ne viename ar keliose jo e, komitetuose. Ir tai taip pat labai priklausys nuo dėrybų dėl daugiametės finansinės programos ir dėl tinkamo lėšų paskirstimo. Paskutinis klausimas e, svarbus ar Junktiniai karalystiai ir kai kuriams kitoms valstybėms narėms susijusiams su jautinos skandalu, jautienos burgerių skandalu, kuomet e, vietoj e, jautienos burgeriuose buvo naudojama arkliena. Ar galėtumėte daugiau, ką nors papasakoti apie šį skandalą, kaip, e, kaip atsitiko, kad ta mėsa buvo pakeista, kad ji buvo užteršta taip pat ir kaip reikėtų keisti ES dabartinius teisės aktus dėl maisto ženklinimo Parlamentas siekia sugriežtinti per pastarąją peržiūrą maisto ženklinimą, siūlydamas e, nurodyti atitinkamai tą kilmės šalį, iš kurios, e, kurie buvo pagaminta didžiausia dalis tame maisto produkte naudojamų ingredientų. Tu buvo pasiektas susitarimas su, su taryba, kad 14 metais komisija parengs atitinkamą ataskaitą nes pavyzdžiui jautinos burgerio, burgerio atveju, kuris naudojama 99 procentai jautinos, reikėtų ženklinti kilmės šalį, tačiau kuomet tie burgeriai <clears throat> yra pagaminti iš skirtingų produktų ir kuomet parduotuvėse pardavinėjami burgeriai, mm, tų parduotuvių savininkai nelabai žino, nelabai gali atsekti kilmės šalies ir, ir jos nurodyti. Ir kolegė Rodberint jau yra minėjusi, kiti kolegos tikiuosi supras, kad tinkamas maisto ženklinimas prisideda prie maisto saugos didinimo, užtikrinant, kad vartotojai <clears throat> vartotojai žinotų, ką valgo, nes, pavyzdžiui, mano rinkimų apygardoje rinkėjai buvo labai nustebę, kuomet galvoja, kad perka jautinos burgerius, o iš tikrųjų ten buvo, pavyzdžiui, keuliena ir jie ją valgė. Ačiū Lindai Makeven, dabar Kris Deivis kalbės. Ačiū pirmininkė. Ar turiu klausyti savo premjero Kameroną, kuris kalba dabar apie padėtį Europoje, rinktinės karalystės padėtį Europoje, ar klausytis jūsų kalbos. Aš pasirinku jūs. Jūs, kalb... jūs galbūt kalbėjote labiau <clears throat> asmeniškai nei pirmininkaujančios šalies atstovas ir man aš jaučiau tam tikrą palengvėjimą, e, lygindamas jūsų kalbą su kai kuriais ankstesniais ministrais. Dėl bendros žvininkystės politikos Mes e, žunkistės komitete balsavome 13 balsų už ir 10 prieš dėl svarbių žunkistės politikos reformų. E, tačiau šiame komitete mes balsavome 50 balsų už ir ne vienas prieš už esminės e, bendro žunkistės politikos reformas ir aš kantri laukiu balsavimo po dviejų savaičių tam, kad galėtume užsitikrinti rimtą darybinę poziciją parlamente šiuo klausimu. Galbūt galėtumėte pakomentuoti e, arba paprognozuoti, ar parlamentas pritars balsavimo rezultatams žuvininkystės komitete po dviejų savaičių ir mes galėsime dėrėtis pakankamai agresyviai su taryba tam, kad <clears throat> būtų galima vykdyti rimtą bendrosios žunkys politikos reformą ir atkurti, atstatyti žuvų užteklius, išteklius bei e, atitinkamai paskirstyti išmokas. Taip pat, e, ką jūs galvojate apie diskusijas tarp parlamento ir tarybos dėl ilgalaikių e, žuvų išteklių tvarkymo planų. Jūs esate veikiausiai puikiai susipažinęs su atitinkamais pasiūlymais dėl to, kad jei nesugebėsite imtis praktinių žingsnių, siekiant pažangos šioje srityje, tai žuvininkystės komitetas galbūt imsis veiksmų, kad būtų užblokuota bendra žuvininkystės politikos reforma. Taigi manau, kad ilgalaikio išteklių valdymo planui reikėtų skirti daugiau ir rimtesnio dėmesio. Ačiū ponai Dėvisui. Tai buvo koordinatorių klausimų, dabar ponai ministrų žodis. Dėkoju už jūsų klausimus. Pirmiausia, pradėsime nuo Ričardo klausimo. Dėl bendrosios žemės ūkio politikos žalinimo. Aš manau, kad būtina užtikrinti, kad tas žalinimas būtų gyvendintas, apie tai yra kalbama taryboje ir be abejo e, parlamente apie tai yra kalbama plačiai. Aš galėčiau Jums pateikti oficialią poziciją, kuri yra štai kokia. Taryba dar savo pozicijos neparengė dėl žalinimo. Tačiau jeigu norite išgirsti mano asmeninę nuomonę, tai galėčiau pasakyti štai, ką mes dabar linksame kompromiso link. Ir tas kompromisas bus paremtas komisijos siūlymu, kuris yra susijęs su, iš pradžių su pirmojo ramščio žalinimo. Komisija yra parengusi tris kriterijus, e, siekiant išsiaiškinti, ką turi daryti ūkininkas, norintis gauti papildomas išmokas, jeigu įsigyvendina žalinimo nuostatas tam tikras. Tačiau diskusija tęsiasi dėl to, ar reikia ieškoti lankstesnių priemonių ar ne. Tačiau Kipras ir Švedija yra labai skirtingos šalis, lyginant, pavyzdžiui, tai, ką jos augina, kokius ūkius vysto, kuo iš visų ūkininkai užsima. Be abejo, sąlygos skirtingos, būtina į tai atsižvelgti. O jeigu norite priimti bendrą politiką, bendras politinės nuostatas dėl maisto gamybos, dėl paramos žemės ūkiai ir dėl aplinkosaugos standartų, tai tuomet ten, e, tuomet tenka atsižvelgti daugybę dalykų ir tas lankstumas įvairiom šalims yra būtinas visam maisto gamybos sektoriui. E, tačiau jeigu žvelgtume į žalinimo perspektyvą, galime pamatyti, kad yra ir tam tikrų bendrų standartų galimybė. Mes galime ūkininkams e, iškelti tam tikras sąlygas, kurias jie turi atitikti, jeigu nori gauti papildomas išmokas žalinimo projektams įgyvendinti. Be abejo, iš, bus įvairių požiūrių išsakyta, E, bus šalims parengtas tam tikras sąrašas, neliginant meniu, kur galima atlikti tam tikrus palyginamosius vertinimus. Žinau, kad šis komitetas yra pasiūlęs taip pat ir ketvirtą kriterijų šalia tų trijų. Tačiau galiu pasakyti, kad bus remiamasi pirmiausia komisijos siūlymų taryba rems savo poziciją komisijos siūlymų. Tačiau be abejo pakeitimai dar yra įmanomi ir reikės atsižvelgti į labai tris skirtingas e, sritis. Pavyzdžiui, reikalavimai derliaus įvairoviai, auginamų kultūrų įvairoviai, rotacija jų reikal, rotacijos reikalavimai um, yra numatyti. Be abejo, yra tam tikri praktiniai dalykai, kuriuos būtinai gyventi, norint užtikrinti tinkamą grūdinių kultūrų rotaciją. Uh, Ir komisija stengiasi išsiaiškinti, kokie dalykai gali būti gyvendinami lengviau, kokie sunkiau susijus. Tai, tai yra aspektai susiję su derliaus įvairovės, auginamų kultūrų įvairovė. Ir be abejo, jeigu laukia auginama tik viena kultūra, tai sunku kalbėti apie rotaciją. Taip pat svarbu atsižvelgti į ciklus tų kultūrų rotacijos. E, vertinimą e, atlikti yra būtina turėti galimybę. Sėjomainos tie aspektai, kai kam, e, daug kam yra svarbus ir, pavyzdžiui, vieni pasirinks e, šią galimybę dėl to, kad būtų galima praturtinti dirbožėmį. Be to, auginant daugelį augalų, tą sėjomainą užtikrinti yra lengviau. Ta galima atlikti pačiame to paties ūkio viduje, jo ribose. Komisija siūlo galbūt šį bei tą pakeisti dėl kultūro įvairovės, tačiau slengstis būtų toks. Uh, keturi hektarai būtini, jeigu norima auginti tris kultūras. E, ga, dar galima diskutuoti apie to, ar keturi ar penki hektarai bus pasirinkti jeigu norime auginti tris kultūras. Aš manyčiau, kad galima būtų ir padidinti tą plotą iki dešimties hektarų ar daugiau. Tačiau lauksime ir parlamento pasiūlymų. Pavyzdžiui, jūs juk irgi diskutuosite šiais klausimais ir galite pasiūlyti ir tokias ribas, kai pavyzdžiui, sėjomaina nėra reikalaujama, kai galima auginti vieną kultūrą. Arba galima auginti, pavyzdžiui, dvi ar tris kultūras tam tikrame plote, nes E, turime visais atvejais turėti omenyje ūkininką, kuris turi, pažiūrėjau, nelabai didelį ūkį, kaip jam geriausia būtų dėkti sėjomainos reikalavimus. Be abejo, visi tie sprendimai turi būti išmintingi, kad ūkininkui tai būtų pakeliama. Tai štai, dėl tų kultūrų įvairovės mes dabar ir diskutuojame. Tai yra svarbu šiam e, komitetui. Dabar ekologiniai aspektai. Be abejo, svarbu, kad žmonės juos suprastų. Anksčiau ūkininkams buvo mokama už tai, kad žemė būtų nedirbama, kad būtų pūdymas paliktas. Ir dabar bus numatyti tam tikri kvalifikaciniai kriterijai, nu, jeigu ūkininkas nori gauti išmokas, kaip mes sakėme, dėl žalinimo dalykų, e, bus kalbama apie, e, apie tai, kad žemė nebūtinai turi būti ariama, bus vertinama jos ekologinė vertė, bus e, Pavyzdžiui, galbūt tai bus palikta tam, paliktas tam tikras plotas, kur bus vykdomas kažkoks ekologinis projektas. Ir tai irgi yra tas dalykas, kur dėstomos įvairios koncepcijos. Be abejo, žemę palikti tiesiog nedirbama, nenaudoti jos maisto gamybai be jokių priežasčių nėra priimtina. Tai jeigu norime, kad žemė būtų nedirbama, tam turime turėti konkretų ir aišku paaiškinimą, turime turėti pagrindą. Na, nežinau, ar pavyks pasiekti šimtaprocentinį sutarimą artimiausių metų, tačiau mano požiūriu, jūs irgi pamatysite, kad skaičiai šiek tiek keisis, galbūt e, bus pajudėta tą kryptim, kurią jūs norėtumėt, kad būtų juda, judama. Ir vėlgi, Manau, kad Europos parlamentas ir, ir dėl to turi įdomių pasiūlymų. E, mes taip jau nutinka darybose, kai pradedi nuo vieno skaičiaus, tenka pakeisti tai kitų skaičių, atsižvelgiant į ūkininko galimybės prisitaikyti prie naujų kriterijų. Taip pat žinau, kad tu, turime būti atviri diskusijose su jumis. Ir tikiuosi, kad kovo mėnesio pabaigoje jūs turėsite oficialią mūsų, tai yra tarybos poziciją ir aš turėsiu ginti tą poziciją, nes esu tarybos pirmininkas. Dabar e, ganyklų zonos. Labai nedidelis tų e, ganyklų jau yra, nus, yra numatytos ir yra Ir, ir yra numatytas skaičius, kiek jų gali būti, koks procentas tų ganyklų gali būti dirbamas - 10 procentų. 85 procentai žemės turi būti nu, e, ganyklos. Na ir ačiū Prancūzijai už tai, kad tokia nuostata buvo priimta. Bet čia vėlgi reikės ieškoti naujų sprendimų šioje srityje. Turėsime numatyti ir čia galimybę įdėkti tam tikrą kultūrų įvairovę, auginamų kultūrų įvairovę. Ekologinėme kontekste tai yra tie dalykai, kurie turi būti keliami. Ir vėlgi dėl tų procentų čia dar galės būti diskusija, kai dėl supaprastinimo. Taryboje tiesiog e, norima yra viską supaprastinti, kartais net per nelik daug. Šalis turi įgyvendinti tas nuostatas, panaudoti daug žmonių tam, kad, kad būtų numatytos taisyklės tinkamai įgyvendinamos. Be abejo, ūkiai turi atitikti reikalavimus, tai irgi reikia tikrinti ir užtikrinti, kad būtų atlikama kontrolė. Komisijos siūlymai yra tie, kuriems yra pritariama. Tačiau komisijos siūlymuose irgi kalbama apie tai, kiek gali kainuoti naujoji bendro žemės ūkio politikos reforma, kaip bus įgyvendamos tos taisyklės. Mes stengsimės priimti teisės aktus taip, kad ir siūlyti juos taip, kad jie būtų kuo paprastesni, kad būtų lengvai suprantami ūkininkams, kad būtų nesunku juos įgyvendinti. Tai yra tas dalykas, kurį mes turėsime omenyje visą laiką svarstydami visus teisės aktus, dėl kurių vis, turėsime tartis. Be to, pradėsime su paprastinimą jau nuo ministrų. Jie irgi bus prašomi kalbo, galvoti apie tuos, kurie turės tos teisės aktus įgyvendinti jų šalise. Linda išsakė mintį ir pateikė klausimą. Kai dėl žuvininkystės politikas, svarbiausia čia yra kaip e, išspręsti tą išmetamos žuvies problemą. E, mes e, turime tą problemą. E, taip pat ir Airijoje, ir turime tam tikrą išmetamų žuvų atlasą sudarėt. Ir tai vyksta masiškai. 40 procentų kartai savo sugauto žuvies žvėjai tiesiog išmeta. Maničiau, kad tai yra ta situacija, kurią reikia spręsti. E, bendrosios žemės ūkio politiko, bendros žuvininkystės politikos reformos vienas iš tikslų ir bus sumažinti tuos išmetamo žuvies kiekius. Apie tai mes diskutuosime tarybą, apie tai diskutuos parlamentas. Mes turėtume reikšmingai pertvarkyti žuvininkystės politiką visoje Europos Sąjungoje. E, tai turės paliesti ir e, perdirbamąją žuvininkystės pramonę, bet tai turės turėti teigiamos įtakos ir patiems žvėjams, kad jų interesai būtų tinkamai ginami. E, E, šis išmet, e, išmetamo žuvies klausimas turės būti sprendžiamas, kad būtų galima taip pat tinkamai užtikrinti kad būtų, e, taip, taip pat reikės užtikrinti, kad yra laikomasi maksimaliai leistinos sugauti žuvies kiekių nustatytų. Mes žinome, kad nebūtinai pramonė e, yra linkusi pritarti mūsų siūlymams. Na, mano šalyje, pavyzdžiui, mes turime saliginai nedidelį žuvininkystės laivyną ir tai jis nėra labai didelis. Ir 20 procentų e, žuvies sugauna airijos laivai, o dar juk yra didžiulių laivynų, tokių kaip Ispanijos, Prancūzijos, e, Italijos ir taip ir panašiai, kurie žuvauja kasdien ir pagauna daugybę žuvies. Taigi, jeigu numatysime bendrą žuvininkystės politiką, E, ir bendrus jos principus ateičiai, tai tuomet turėsime susitarti dėl tokių taisyklių, kurios būtų primtinos visiems priešingų atveju situacija bus nepa, ne, nepakeliama. Vyks trialogo sutikimai su komisija, su parlamentu ir turėsime numatyti, kaip praktiškai veikti, kad tas išmetamo žuvies klausimas pagaliau būtų išspręstas, kad būtų taip pat laikomasi nustatytų maksimaliai leisnos sugauti žuvies kiekių. Uh, E, be abejo, sprendimus būtų galima priimti ir regioninių pagrindų. Galbūt šalis kartu, kolektyviai, regioninių pagrindų galėtų priimti bendrus susitarimus, kad neprasidėtų tas ilgas, daug laiko reikalaujantis bendro sprendimo prieimimo procesas institucijose, nes tai vargina visus. Tai štai, kalbant apie bendrą žnikystės politiką, turėsime parengtą tarybos poziciją jau kito mėnesio pabaigoje e, dėl bendro reglamento. Kai dėl žuvininkystės fondo bus sprendimai priimti iki balandžio mėnesio, nes prieš sustariant dėl šio dalykoms reikia sužinoti, kaip atrodys bendra daugiametinė finansinė programa. Parlamentas e, taip pat čia turės priimti sprendimus Ir galbūt e, parlamentas taip pat turės įgaliojimus tam tikrus dėrėtis šiuose trialogo sustikimuose. Tad turėsime bendradarbiauti, kad mūsų darbo tarkės daugmaž sutaptų ir kad procesas neiškryptų iš gero kelio. Mes tiesiog e, paskui, jeigu nepavyks visko išspręsti, teks perduoti šį klausimą Lietuvos pirmininkavimui. Tačiau laikas bėga ir kuo klausimai ilgiau atidėliojami, paprastai tuo sunkiau jos tampa paskui išspręsti. Europos parlamento rinkimų yra laukiama, paskui jau kitais metais ir keisis Europos komisija ir bus daugybė dalykų, todėl mes tenksimės tuos klausimus išspręsti, jeigu pavyks dabar, o būtent susitarti bendros žuvininkysės politikos reformos ir BŽUP reformos. Nes 14 metais tą padaryti ko gero bus sunkiau. Kris Deivis iškėlė taip pat klausimą dėl tarp institucinių problemų. Na taip, parlamentas ir taryba turi problemų ir nesutarimų dėl Lisabono sutarties interpretavimo. E, nesutariama dėl sprendimo prieimimo galius, dėl daugiamečių uh, žuvų išteklių valdymo planų, pavyzdžiui, konkrečiai, kai tenka priimti sprendimus. Kitą savaitę e, viena iš svarbiausių temų darbo tvarkėje yra tarp institucinių klausimų sprendimas. Na, pabandysime šiuo klausimu irgi siekti pažangos. Tačiau galiu pasakyti jau dabar, iš anksto, kad bus sunku, nes taryba ir, ir, ir parlamentas šiuo klausimu nesutarė, nesutarė dėl Lisabonų stadės interpretavimo, dėl paties proceso nesutarė dėl to, kad sutartį interpretuoja kitaip abi institucijos. Ir e, teks išdėstyti abu du požiūrius dar kartą ir mes, būdami politikai, turėsime bandyti tartis ir ieškoti sprendimų, kad galėtume padėti e, tinkamai reformuoti bendrą žunikistės politiką. Dėl tų hamburgerių jautienos. Taip, tai yra susirūpinimą kelintis klausimas ir Airijoje, ir Juktinėje karalystėje tas praeitą savaitę nutikęs įvykis. Mes turime Airijoje maisto saugos agentūrą, mes bendradarbiaujame glaudžiai, mano departamentas ir jie, dėl vartotojų apsaugos klausimų, dėl žymėjimo etiketėmis klausimų ir taip toliau ir panašiai. Maisto saugos klausimai yra sprendžiami Airijoje štai kaip yra įmami mėginiai e, įvairių produktų, tai yra daroma nuolatos Ir dabar DNR tyrimai yra atliekami, netgi kad būtų galima išsiaiškinti, iš ko yra padarytas vienas ar kitas maisto produktas. 27 mėginiai buvo paimti iš šaldytų e, jautienos burgerių ir buvo pastebėta, kad didelis arklienos procentas sudaro šios gaminius. Tai be abejo yra neprimtinas dalykas. Mes dabar atliekame tyrimą, maždaug vidury to tyrimo esame ir vėlgi stengiamas į šį klausimą išanalizuoti ir išspręsti, tačiau ir toliau imami, imam vis daugiau mėginių iš visų maisto produktų ir tiesiog ta įmonė, kurioje buvo aptikti šie problemiški hamburgeriai, dabar yra nutraukusi gamybą, tie gaminiai be kita ko buvo eksportuojami ir Junktinė karalystė. Taip pat ir Junktinėje karalystėje buvo nutikęs panašus dalykas Ir e, ten irgi buvo aptikta arklienos e, DNR. Be abejo, Maisto saugos agentūra pateikė tam tikras gairias. Mes turime e, pasakyti, kad jeigu randamas labai nedidelis keulienos DNR pėtsakas, jeigu randamas kit, kitokios mėsos pėtsakas gali taip atsitikti dėl to, kad e, ta pati gamykla gamina ir iš tos mėsos kitos gaminius ir tiesiog tai yra toks nedidel, nedidelė priemaiša, minimali priemaiša gali būti paaiškinta, e, kodėl ten atsirado. Nes taip gali atsitikti daug kur, taip gali atsitikti mėsos parduotuvėje, kadangi uh, E, paprastai mėsos parduotuvėje ar mėsos gamybos įmonėje paprastai egzistuoja kelios gamybos linijos. Ir kartais gali vienas produktas už, patekti į kitą. Ir pavyzdžiui, jeigu, jeigu tas procentas yra labai didelis, jeigu ten siekia apie 70 procentų, tai be abejo nieko paaiškinti negalima. Uh, Airijos maisto saugos agentūra dabar palaiko e, kontaktus su savo kolegomis Junktinėje karalystėje, bus priimtas bendras sprendimas ir bendras požiūris, kaip saugoti vartotojus nuo tokių dalykų. E, tačiau svarbu yra štai kas. Mes čia kalbame ne tik apie maisto saugą, mes turime kalbėti apie produktų atsekomumą pirmiausia e, ir apie vartotojų informavimą. Tai yra svarbiausia. Svarbu, kad vartotojai turėtų pasirinkimą. Nes čia nėra maisto saugos problemos šiuo atveju. Tiesiog vartotojai nori žinoti, ką jie valgo. Ir jie turi turėti teisę žinoti, ką valgo mes turėtume įdėkti tokias sistemas, testavimo sistemas, atsekamumo sistemas, kurios padėtų apsispręsti vartotojams, kad jie nevalgytų produkto, nebūdami tikri, kas jame yra. Na ir manau, kad netolimoje ateityje mes turėsime šios istorijos atomas, kai žinosime, kas ir kaip. Na ir galiausiai e, noriu padėkoti Kris Deivis už jo komentarus e, vakar komitete. Ir norėčiau pasakyti, kad mes tenksime spręsti tas tarp institucinės problemas, nes su pirmininkaujančia valstybė ir komisija ir parlamentas yra pasirengę dirbti ambicingai, regis. Ir mums tai džiugina, kadangi mes norėtume iki birželio užbaigti šias abi svarbės reformas, kurias minėjau. Ačiū. Ačiū ministrė. Pradėsime antrąjį klausimų ratą. Pone Aukin, dar paprašė, e, ponė Rodberint, Markūnaitė, Šnelhard Gebrandi, Okūniai. Dar Auken. Pabaigai, ar ką nors praleidau? Taip, jūs esate balsavimo sąraše, kalbėtojų sąraše. Man susidaro įspūdis kartais, kad mes daugiau dėmesio skiriame gyvūnų pašarams nei e, savo pačių maisto ženklinimui, taigi čia reikės dar daugiau diskusijų šio klausimo. Ačiū Matijas, ačiū ministrė. <clears throat> Paskutiniai pirmininko žodžiai buvo labai gera įžanga. Kalbėsiu angliškai, tai jums galbūt nereiks ausinių, bet galiu ir vokščiai kalbėti, kad um, pasiklausytumėte. Po to, kai um, kilo kempinlygės e, skandalas, mums, mes daugiau dėmesio skiriame gyvūnų pašarų ženklinimui. Ir per pastaruosius 23 e, metus, kai, kuomet dirbu šiame parlamente ir rengiu vartotojų apsaugos ir gyvūnų sveikatos teisės aktus, <clears throat> tai <clears throat> man susidaro įspūdis, kad kai kurios krizės valstybėse narėse kartais ima ir praslysta nepastebėtos. Aš e, manau, kad yra visiškai nepriimtina, e, e, nepriimtina esu pasipiktinusi tuo, kad neteikiama informacija etiketėse apie maisto produktų uh, ingredientų sudėdamasias dalis. Dabar mes turime tą istoriją su hamburgeriais. Aš labai tikiuosi, kad visoje Europoje po šio skandalo taip smarkiai sumažės hamburgerių vartojimas, kad reikės padaryti išvadas. Ir aišku, mes čia, jūs kalbėjote apie tai, kad maisto saugos problemos čia nėra Tačiau mes <clears throat> turime kalbėti apie visai kitus dalykus, apie teisę į informaciją, apie tai, ką žmonės valgo, nes yra žmonių Europoje, kurie e, nevalgo arklienos visiškai dėl religinių įsitikinimų arba nevalgo keulienos dėl to, kad nenori jos valgyti arba taip pat dėl savo tikėjimo. Ir aš tikiuosi, Ir prieš 20 metų, kuomet e, žuvyje buvo aptikta kirminų, buvo daugiau dėmesio pradėti skirti e, žuvies produktų apdarojimo hygienos klausimams. Ir Europoje, galbūt labiausiai Vokietijoje, tas klausimas tikrai buvo rimtai svarstomas ir tai nieko bendro neturėjo su maisto sauga, tačiau žmonės atsisakė valgyti mėsą ir po to buvo pradėtas tinkamas maisto produktų ženklimis. Aš tikiuosi, kad po šio hamburgerių skandalo jų vartojimo apimtis taip pat suvar... sumažės. Jeigu mes ne teiksime informacijos apie sudėdamasios maisto produktų dalis, tai mes atvirai skatinsime maisto gamintojus sukčiauti. Jeigu norėtumėte pakeisti padėtį ir esu tikras, kad norėtumėte tą padaryti, kadangi buvote tris metus parlamento narys, puikiai žinote, kaip parlamentas veikia. Uh, ir dabar atstovaudamas pirmininkaujančiai šaliai norėtumėte pakeisti padėtį, turėtumėte imtis atitinkamų iniciatyvų, teikti pasiūlymus dėl geresnio maisto produktų ženklinimo, jeigu rimtai šį klausimą traktuojate, o jūs kalbėjote apie skirtumus bendrosios žemės ūkio politikos, esu dėkinga Lindai už tai, kad ji priminė visiems, kad balsavimo rezultatai Žemės ūkio komitete nebūtinai atitiks balsavimo rezultatus plenarinėje sesijoje. Praėjusią savaitę mūsų frakcija balsavo dėl šio klausimo ir balsavimo rezultatas buvo pakankamai slidus ir galiu Jums garantuoti, kad tokia persvara arba tie balsavimo rezultatai, kuriuos matėme Žemės ūkio komitete, tikrai nebūtinai pasikartos plenarinėje sesijoje. Apie sėjomainą kalbėjote, minėdamas dirbožėmio kokybę. Iš tiesų, e, tai susijęs su e, dirbožėmio kokybė ir su mažesniu pesticidų, herbicidų vartojimu ir <clears throat> kitų cheminių medžiagų arba trašų vartojimu siekiant padidinti derlių Senais laikais visi ūkininkai automatiškai e, taikydavo sejomainą ir e, tai buvo praktiškai žemės ūkio, įprastinė veikla žemės ūkija, tačiau dabar jūs sakėte, e, kad bendro žemės ūkio politika turi būti, reforma tiksliau BŽUP turi būti paprasta ir neturėtų daug kainuoti jos įgyvendinimas. Ir jeigu mes manome, kad netaikydami sėjomainos maždaug pusė žemdirbių bando taip pat sukčiauti tam tikrą prasme, tai tas privalomas sėjomainos įvedimas, aš tikiuosi, kad taip nėra, kad tikrai nėra tokia didelė dalis sukčiaujančių žemdirbių. <clears throat> Tai aš nežinau, ar jūsų siūlomas, siūlomas sėjomainos metodas yra pats tinkamiausias privalomas. Taigi aš čia nelabai pritariu jūsų nuomonė ir galbūt e, daug kas taip pat galvoja kaip ir aš. Kalbant apie reformos e, patvirtintų teisės aktų įgyvendinimą, <clears throat> tai jūs kalbėjote apie būtinybę pradėti trilogo susitikimus dėl elektroninio galvijų ženklinimo. Turėjome galimybę patvirtinti elektroninį galvijų ženklinimą parlamente, jie pas, nepasinaudojame, tačiau taryboje taip pat tokia galimybė buvo, siekiant įvesti visą ES per pusimuosius 50 metų elektroninį galvijų atsekamumą ir atitinkamą sistemą. Tai <clears throat> jeigu norime elgtis nusekliai arba norėtume elgtis nusekliai, tai ir turėtume nusek, nusekliai imtis veiksmų, taip pat ir BŽUP reformos srityje. Aš manau, kad 40 e, procentų biudžeto lėšų, jeigu yra galimybė panaudoti jas pagal supaprastintą tvarką, Tai galbūt išrašykime valstybėms narėms e, čekius arba žemdirbiams ir leiskime elgtis, panaudoti jiems tas lėšas kaip tinkamiems, nes priešingų atveju daug problemų mums kiltų. Paskutinis dalykas ir jau po to baigsiu, atsiprašau, Matijas, tai yra žuvininkystė ir <clears throat> e, žuvų išmetimas atgal į jūrą. Tačiau jeigu jau leidžiame išmesti žuvis atgal į jūrą, tai automatiškai leidžiame žvejoti lankščiau. O kodėl neįsprendus šios išmetimo į jūrą problemos, paprasčiausiai pakeitus žvejojimo tinklų <clears throat> akių dydžius, Kriso Deiviso jau nėra, tačiau uh, Jis pritartų ir kiti, manau, taip pat pritartų, nes ta diskusija dėl tinklų akių dydžių yra pakankamai sena ir reikėtų prie jos grįžti. Ačiū, kolegė Markūnaitė dabar. Ačiū pirmininkė. E, Ministrė, labai malonu Jūs e, šiandieną čia matyti ir tikrai labai malonu klausytis tokių e, išsamių atsakymų ir išsamaus pristatymo, pirmininkavimo prioriteto. Už pusės metų čia sėdės mano šalies Lietuvos ministras, tikiuosi, kad jam taip pat gerai seksis. Iš tikrųjų, jūs jau daug kalbėjote ir apie, ir gana, kaip aš ir sakiau, išsamei ir apie žemės ūkio reformos niuansus ir, ir einant netgi į detalės. Mano klausimas iš tikrųjų buvo susijęs su administraciniais dalykais ir, ir, ir su ta našta ūkininkams, bet iš, iš esmės jūs irgi palėtėte tą temą. Man galbūt tuomet būtų įdomu paklausti bendrai, kaip jūs matote tą tendenciją, kad negana to, kad mes užkrauname daug tam tikrų naujų dalykų, dalykų ir, ir verčiame savo ūkininkus, ar, būt, ar, ar susijęs su žemės ūkiu, ar su miškininkystė, kad, kad mes jiems užkrauname tam tikrus naujus dalykus, ką jie galbūt geriau patys išmanytų, kaip dorotis su su žeme ir, ir šiuo atveju su miškais. Tai plus dar yra tie visi administraciniai dalykai dėl atskaitomybės, e, žodžiu, duomenų teikimas. Aš čia paminėčiau šitam kontekste ir LULUSIEFą, tai yra, e, žodžiu, miškų ir, ir, ir žemės panaudojimo e, klausimą, kuomet skirtingose šalyse yra skirtingi apibrėžimai, kalbant, pažiūrėjau, apie miškus ir kada jau duodama ataskaita jungtinių tautų E, rėmose esančioms organizacijoms ir plus dar papildomai e, ta, ta reguliacija atsiranda ir Europos Sąjungoje. Tai vat, mano klausimas būtų, kokia jūsų nuomonė yra apie, apie tą tokį, e, sakyčiau, gal tam tikros naujos tendencijos atsiradimo, kad daugiau, vis daugiau ir daugiau tos administracinės naštos tenka šiuo atveju ūkininkam. Kitas klausimas dar susijęs su žemės ūkio politiką ir su reforma ir dėl, dėl pačio žalinimo. Parlamente mes diskutavom taip gana drąsiai, kad nepaisant to, kad žalinimas yra svarbus elementas, bet jeigu um, neįgyvendinant tam tikrų žalinimo elementų, galbūt būtų galima tikėtis, kad ūkininkas negaus e, tiesioginių išmokų dalies tik tais už tą savo nepadarytą darbą, bet jis nebus baudžiamas šimtų procentų. Ir trečias dalykas, kas, kas mus neramina čia Europos parlamente ir ypatingai parlamentarus iš Baltijos šalių, tai yra bendrai kalbant apie tiesioginės išmokas ir apie tam tikrus nevienodumus ir iš tikrųjų jūs puikiai žinote tą situaciją ir, ir tą mūsų siekį, kad e, tiesioginės žemės išmokos būtų skirstamos teisingumo principų ir, ir tam tikros lygybės. Tai ačiū Jums. Vielen Dank. Nessi Schalders. Frau Schalders. Pone Šalders. Ačiū pirmininkė, norėčiau taip pat pasveikinti ministrą, kuris yra mano šalies atstovas. Ir tikiuosi, kad Airija per savo pirmininkavimą pasieks puikų, puikių rezultatų dėl arklienos skandalo jautinos hamburgeriuose. Skandalas kilo Airijoje, tačiau e, ta problema tikrai nepaplitusi, neišplitusi visoje Europos Sąjungoje. Mes siekiame patvirtinti tinkamas maisto ženklimo taisyklės, užkirstami kelią didžiuliams maisto pramonės įmonių pelnams ir siūlau tiems, kurie nepritarė tokiems ženklinimo pasiūlymams, jie turėtų pagalvoti apie tokio elgesio padarinius, kaip minėjo Linda Makavan. 99 procentais, procentais atvejų e, hamburgerių, jautinos hamburgerių sudėtinių dalių atsekamumą galima užtikrinti. Aš užduoti klausimą dėl žuvininkystės ir žvėjų bendruomenių, gyvybingų žvėjų bendruomenių <clears throat> išlaikymą, kokiu veiksmu ketinama imti, siekiant išsaugoti tuos mažus žvėjų laivynus ir žvėjų bendruomenės. Ponas Šnelhart. Ačiū, ponė ministrė, su, sužavėtas jūsų aiškiais atsakymais ir e, tikrai matome, kad jūs turite ankstesnės parlamentinio darbo patirties dėl e, žalinimo, dėl aplinkos tausojimo komponento. Tai mano šalies žemdirbiai teigia, kad numatytos su šio komponentu susijusios prievolės yra tokios sudėtingos, kad jie verčiau būtų linkę atsisakyti gaudamos, gaunamos papildomos paramos, taigi čia reikėtų ieškoti aukso vidurio sprendžiant šią problemą ir papildomai neapkrauti biurokratinę naštą žemdirbių ir žemdirbiai tikrai puikiai žino, kaip turi elgtis su savo žeme ir kad reikia taikyti sijomainą ir jeigu ta sijomaina dabar yra taikoma taip, kaip neturėtų būti taikoma pagal siūlomas taisyklės, tai tikrai yra geras, nėra geras dalykas ir e, grįžtant prie hamburgerio skandalo, tai manau, kad e, 20 procentų kitokios mėsos jautinos hamburg, hamburgerius yra nepriimtinas dalykas, tai yra sukčiavimas ir reikia atitinkamai iš tokius veiksmus bausti. Aš labai džiaugiuosi, kad buvo imtasi iniciatyvų e, užtikrinti gyvūnų sveikatą, pateikiant atitinkamus pasiūlymus dėl teisės aktų Tačiau manau, kad e, šio teisės akto nesugebėsime apsvarstyti ir patvirtinti iki šios kadencijos pabaigos, tačiau pažangos reikėtų vis tiek siekti. Svarbiausia šioje srityje yra du aspektai. Pirmiausia, tinkami tarnybiniai patikrinimai, kontrolės atvejai. Galbūt e, galėtumėte pateikti savo vertinimą nes patvirtinus atitinkamas naujas e, taisyklės e, pastebime konkurencijos iškraipimo, nes atitinkami patikros kaštai e, skiriasi beveik 50 procentų skiriuose valstybėse narėse, galbūt mes šioje srityje per daug reglamentavome, nes reglamente yra kalbama apie tai, kad <clears throat> mokesčiai turėtų surenkami mokesčiai turėtų padengti sąnaudas, tačiau, pavyzdžiui, Ispanijoje buvo patvirtinta tokia tvarka, kad įmonės tas papildomas išlaidas užtikrinimus kontrolę sumoka per mokesčius, taigi e, tiesiogiai tų išlaidų nepatiria. E, kitose šalise pasitelkiamas darbuotojų atlyginimo svertas. Galbūt galėtume rasti geresnį problemos sprendimą, jeigu grįžtume prie šios diskusijos ir pabandytume užkirsti kelią netinkamai konkurencijai. Kitas dalykas susijęs su mėsos tyrimais. Mes konstatavome, kad dabar vykdoma mėsos patikra nėra pakankama siekiant laiku aptikti salmoneliozę ir su ją e, kovoti ir galbūt e, galėtumėte pakomentuoti komisijos e, būsimus veiksmus šioje srityje ir tarybos iniciatyvas. Man šie klausimai yra labai svarbus ir ypač svarbu organizuoti uh, viešas diskusijas, galbūt taryba taip pat turėtų imtis atitinkamos iniciatyvos tam, kad diskusija būtų vieša ir kad rezultatai būtų priimtini. Jūs kalbėjote apie nekomercinį naminių gyvūnų transportavimą. Pirmininkaujant Kiprui šioje srityje buvo pasiekta nemažai pažangos. Einame teisinga linkme, tačiau e, manau, kad e, kolegos, kurie sėdi čia, taip pat dalyvauja šioje diskusijoje ir kalbant apie deleguotus teisės aktus ir jų numatytas apimtis, mes negalime jų mažinti, nes tos deleguotų teisės aktų apimtis yra minimalios, užtikrinančios parlamento sprendžiamojo balso teisę tvirtinant reglamentą. Iš tiesų šis klausimas pakankamai keblus, nes diskusijos dažniausiai šiais klausimais vyksta tik tarp uh, komisijos ir parlamento, o taryba gali balsuoti prieš tik tai vienbalsiai. Šių parlamentas savo pozicijos neketina keisti, nes visos frakcijos sutarė, kad ta pozicija turi likti griežta ir mes tikrai negalime atsisakyti tų parlamento galiojimų, kurie mums priklauso. Ačiū pono Šnelhartu, dabar kolega Gerbrandi. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė, kad atvykote šiandien į mūsų posėdį. Lisabonos įsigaliojusi sutartis kai įsigaliojo tas sutartis, man susidarė toks įspūdis, kad bendroji žemės ūkio politika ir žuvininkystės politika pradėjo dominti 500 milijonų ES piliečių. Na ir, man atrodo, ta reforma turės poveikį jiems visiems. Čia ne, ne tik apie ūkininkus ir žvėjus tenka kalbėti. Na, džiaugiuosi tuo, kas vyksta parlamente, kalbant apie žvinkystės politiką. Nes galiausia dabar e, mes turime galimybę daryti tai, ką mums žada Lisabono sutartis šios institucijos Žemės ūkio komitetas regis kartais ketina netgi sustiprinti lobistinės jėgas žemės ūkio sektoriaus. Visiškai neatsižvelgdamas į tai, ką mano kiti 490 milijonų piliečių. Vyksta, regisi, jau neformalios dėrybos tarp Europos parlamento e, Žemės ūkio komiteto ir tarybos. Aš žinau, kad oficialių dėrybų nėra, nes gali nebūti sutarimo pirmos svarstymo metu. Tačiau kas vyksta neformaliai? Man tai būtų įdomu išgirsti. Nes sprendimų prieėmėjai šio institucijoje ir kai kurie sprendimų prie, prieėmėjai taryboje regis bando neformaliai susitarti, kaip reikėtų uh, E, kokius sprendimus reikėtų pateikti tiems 500 milijonų piliečių. Jūs kalbėjote apie didžiulius skirtumus tarp Kipro ir Švedijos, kalbant geografinių požiūrių. Na taip, jūs teisus, mums reikalingas tam tikras lankstumas, kad galėtume į tuos skirtumus atsižvelgti. Tačiau tos šalis, kaip ir visos kitos ES šalis, yra panašios štai kokiu požiūriu. Joms regis visiškai nerūpi kriterijai susiję su ES valiuta, jiems rūpi tiesiog pinigai. Jie. Ir tiesiog e, mes turime turėti aiškius politinius tikslus. Jeigu jūs paskaitytumėte auditorumų pranešimus, skaudu matyti, kaip tie tikslai, kurių pasiekėme ES politikos srityje, e, priklauso valstybių narių atsakomybės ryčiai. Kas nepavyksta taip pat, dėl atsakomybės tokos įvyksta. Ir dabar rizikuojame priimti tokias taisyklės, kurios bus tokios lankščios, kad paaiškės, kad ūkininkai gaus pinigus tose jūsų minėtose, pavyzdžiui, šalise ar kitose, tačiau bendrai aplinkosauga jokio teigiamo poveikio nepajus. Tad kyla klausimas, kaip tinkamai užtikrinti šios dalykus. Čia aš išvelgiu didžiulę problemą. Suprantu, kad ūkininkams reikia šiek tiek lankstumo. Ne tik Europos komisijos pasiūlytų žalinimo priemonių srityje, bet yra dar vienas dalykas, kodėl valstybės narys nori šito lankstumo. Todėl, kad joms nerūpi kriterijai, joms nerūpi žalinimo priemonės, joms rūpi pinigai ir tiek. Tai kaip rasti tą pusiausvyrą tarp pakankamo lankstumo, kad galėtume efektyviai taikyti nuotytas priemonės ir kad to lankstumo nebūtų tiek daug, jog valstybėms susidarys galimybė nesilaikyti iš vis jokių tikslų, e, kad jos ne, nepasistengtų tik gauti pinigus nieko nedarydamos. Dėkui. Ačiū kolegė Okony. Ačiū pirmininkė, Gerbiamas ministrė, labai džiaugiuosi galėdama su jumis susitikti čia aplinkos komitete. Na ir kadangi dar šiek tiek laiko turime, tai norėčiau visiems kolegoms, parlamento darbuotojams bei vertėjams palinkėti gerų 13 metų. Na, o jums, gerbiamas ministrė, puikaus pirmojo pusmečio norėčiau palinkėti. Dėl arklienos daug jau buvo pasakyta. Aš rengiu pranešimą dėl jautienos ženklinimo ir elektroninio ženklinimo. Daug jau buvo išsakyta, galbūt nekartosiu čia, to tik tai papildysiu galbūt šiek tiek. Airijos, Airijoje ir Jutinėje karalystėje iškilusi problema yra susijusi su štai kokiais aspektais. Jūs sakėte, kad tai nėra visuomenės veikatos problema, bet uh, Aš tiesą sakant, manau, nepriimtina e, dabar valgyti arklieną, įsivaizduojant, kad valgome jautieną. Ženklinimo ambicingas dokumentas turi, kaip įmanoma, labiau apsaugoti vartotojus ir piliečius, bet lygiai taip pat turėtume pagalbo, pagalvoti ir apie pramonę, apie tuos, kurie tinkamai savo darbą atlieka, apie tuos, kurie e, tinkamai gamina E, mėsą ar kitus produktus, kuriems dėl to teisinio saugumo sunku yra tiesiog inovacijų ieškoti. Taigi reikėtų galvoti ir apie vartotojų apsaugą, bet kita vertus tas e, reglamentas, dokumentas turėtų suteikti teisinio saugumo ir gamintojams. Dar kitas dalykas dėl mėsos problemos Junktinėje karalystėje. Patikrinimų kontrolės procedūros čia yra svarbios. Mes e, visi puikiai žinome, kad e, produktuose, importuojamuose e, produktuose ne visada viskas atitinka mūsų standartus ir vartotojų lūkesčius. Taigi reikėtų pasižiūrėti, ar šios problemos yra pakankamai sprendžiamos e, žemės ūkio maisto produktų srityje. Na ir taip pat genetiškai modifikuotų GMO e, organizmų. Klausimas. Apie tai daug yra kalbama. E, parlamente kartais gal netgi per daug. Vakar sveikatos komisaro atstovas spaudai sakė, kad komisija bent jau kol kas neprašys valstybių narių suteikti e, leidimo auginti GMO. Sanko generalinis direktoratas e, pirmiausia vadovaujasi subsidiarumo principu. Apie tai, kaip žinia, jau daug yra kalbama, daug yra kalbama pastaruoju metu. Norėčiau paklausti, kokia būtų Airijos pozicija šiuo klausimu. Ir Kaip jūs ketinate užtikrinti vidaus rinkos integralumą ir konsensusą tarp valstybių narių? Taip pat norėčiau paklausti, e, tiesą sakant, kur yra kroatų kabina. Norėčiau pirmininko paklausti, norėčiau jų paklausyti, bet e, nežinau, kur jie yra. Supratau, dėkui. Ja, vielen Dank und viel Spaß bei der Verdolmetschung. <laughs> Ich hab's gesagt. Labai ačiū ir e, sėkmės klausantis vertimo į kruatų kalbą. Ačiū. Aš <clears throat> užduosiu trumpą klausimą savo blogą anglų kalbą. Peticijų komitete pirmadienį buvo svarstamas genetiškai modifikuotų organizmų klausimas ir buvo atvykę jautienų galvijų augintojai ir jie yra verčiami e, šerti savo galvijams genetiškai modifikuotus pašarus. Ir tiksliau bičių augintojai, ir, atsiprašau, ir, ir jie būtent yra labai susijaudinę dėl genetiškai modifikuotų grūdinių kultūrų auginimo. Taigi, kaip būtų galima išvengti genetiškai modifikuotų organizmų patekimo į medų e, po to, kai e, žiedadulkės surenka bitės e, nuo genetiškai modifikuotų grūdinių kultūrų. Taip pat galbūt savo diskusijose mes galėtume bitėms skirti daugiau dėmesio, labiau jomis pasirūpinti, tam, kad vartotojai pirkdami medų būtų tikri, kad e, tame meduje nėra <clears throat> jokių genetiškai modifikuotų organizmų pėdsakų atitinkamai nustačius ženklinimo taisyklės ir tas e, ženklinimo tvarkos pakeitimas būtų labai naudingas, stiprinant vartotojų pasitikėjimą. Ir taryba galbūt turėtų pakeisti savo poziciją ir netaip švelniai traktuoti su mm, GMO susijusius klausimus. Ačiū kolegoms, dabar žodis ponai ministrui. Uh, apibendrinti diskusijos ir atsakyti likusius klausimus. Prašau. Well, uh, Na taip, klausimų išgirdau iš tiesų daug. Pabandysiu atsakyti taip suprantamai, kaip tik galiu. Manau, kad dėl e, pirmoji klausimo grupė būtų galima pavadinti klausimai dėl prekių žymėjimo etiketėmis. E, be abejo, vartotojai turi turėti teisę žinot, ką valgo. Čia nėra kažkokių ypatingų reikalavimų maisto gamintojams to, tokias etiketės pateikti kiekvienu atveju, tačiau tai būtina daryti maisto perdirbėjams. Mes taip pat e, nuo kitų metų reikalausime, kad būtų pradėta žymėti etiketėmis mėsos produktai. Ir Be abejo, svarbu nurodyti, ar produktas yra pagamintas iš paukštienos ar, ar kitokios mėsos. Aš kalbu kaip airijos ministras apie šalies gebėjimus. Mūsų e, prioritetas yra išsiaiškinti situaciją ir mes manome, kad situacija rodo, kad mes, mes Airijoje turime labai griežtą stebėsenos mechanizmą ir e, problema yra sprendžiama tinkamai, nes DNR testai yra naudojami gaminių patikrai. E, kokybę užtikrinti gaminių yra įmanoma. Kai dėl aplinkosaugos aspekto, be abejo, jeigu pažiūrėtumėte į gyvulinkystės, galvininkystės sektorių Airijoje, tai mes esame ta šalis, kuri ne tik tai stengiasi aiškinti, iš kur jautina patenka į mūsų šalį, bet ar jinai yra pakankamai uh, E, ekologiška, ta prasme, ar nebuvo vežama iš pernelyg toli. E, Airijoje mes turime ne, 22 tūkstančius e, galvijų augintojų Airijoje. Ir mes, kai parduodame jautieną, mes be abejo turime turėti galimybę kiekvienam vartotojui Airijoje ir kitur pasakyti, kad um, tai yra jautiena. Ir mes taip pat pateikėme informaciją apie ekologiškumą, apie tai, kaip toli ta mėsa buvo transportuota vartotojai. Bet tokia problema, apie kurią mes čia kalbame, be abejo, yra neprimtinas dalykas. Būtent dėl to mes apie tai ir kalbame. Šis sprendi, ši, ši problema buvo aptikta atlikus testą, tad dabar yra proga surenkti platesnę diskusiją, išsiaiškinti, kodėl taip atsitiko ir išsiaiškinti, ką daryti, kad tokių dalykų ateityje nebebūtų. Tačiau kaip tarybos pirmininkas galėčiau pasakyti, kad darysime viską, kas įmanoma. Be abejo, reikia tarybos sutarimo e, jūsų minėtam klausimui spręsti. Tai vėlgi turėtų vykti diskusijos dėl prekių žymėjimo etiketėmis ir tos diskusijos tęsės. Na, suprantu ir tai, ką jūs, ką daugelis iš jūsų minėjo. Žemės ūkio komiteto pozicija tai dar nereiškia, kad bus plenarinio posėdžio poziciją dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Tačiau čia sprendimą juk priimsit jūs, ne kas nors kitas. Ir jeigu parlamentas pateiks savo dėrybinę poziciją galutinę dėl BŽUP, tai tuomet tarybai teks dirbti su tą poziciją, kokią Europos parlamentas priėmė. Tai tiesiog tai yra tas klausimas, kurį turite išspręsti savo tarpe. Ir aš, man būtų netiška komentuoti šį klausimą dabar. Dabar dėl sijomainos ir kultūrų vairovės. Manau, kad čia egzistuoja ne vienas požiūris, komisijos e, požiūris yra pasisakyti už sijomainos įgyvendinimą, nes e, taip yra paprasčiau. Aš suprantu, kad diskusijų dar bus, jų vyks komitete ir komisijoje, kaip bus siūloma elgtis, kaip tą sėjomaina įgyvendinti ir manau, kad suprantu ir, ir ūkininkus. Jiems gali kol kas kilti įvairiausių klausimų. Dabar dėl tų 40 procentų biudžeto. Svarbu pasakyti štai ką. Net komisijos siūlyme aš nemačiau e, dar jokių nuorodų į daugiametę finansinę programą. Reikia žinoti, kaip jinai atrodys. Siūloma sumažinti ES biudžetą apskritai. Ir komisijos siūlyme yra kalbam apie 38 procentus, jau BŽUP e, yra tik vienas e, bendrosios daugiametės finansinės programos elementas. Ir mes e, kalbame apie tai, kad biudžeto sumažinimas bus būdingas artimiausiais metais. Ir tiesiog turime žinoti, kas bus numatyta daugiametėje finansinėje programoje. Aš manau, kad žemės ūkio politika yra labai svarbi dėl visų tų mūsų minėtų priežasčių, dėl maisto saugumo taip pat. Ir mes žinome, kad čia gaminama labai daug maisto, kurį vartoja mūsų piliečiai. Mes turime užtikrinti, kad žemės ūkis mūsų bus gyvybingas ir tvarus. Ir turime vykdyti bendrą politiką ES lygių šioje srityje. Ir jeigu norime, kad visą tai būtų gyvenita, teks už tai mokėti, norime to ar ne. Dėl žuvų išmetimo jūrą. Gaila, tačiau šios problemos sprendimas nėra toks paprastas, neužtenka tik padidinti tinklo akis, tai yra tik, problem, tik problemos sprendimo dalis. Mums taip pat reikia užtikrinti, kad pramonė atsižvelgs į mokslo tyriejų patarimus, tiesiog svarbu, kad nežūtų žuvų jaunikliai. E, nes tai yra didžiausia problema. Nes be abejo, tinklai didesni yra, jeigu tinklas, tinklų didesnės akis, nepagaunami žuvų jaunikliai, tai yra puiku. Tačiau e, jeigu pažiūrėtume į Airijos pietus, ten žvėjoja Britų, Airių ir prancūzų laivai. kur žvejojama jūros lydeka, tai irgi pamatytume, kad problemų ir čia yra. Vėlgi, matome kartais, kad į tinklus papuola kelių rušių žuvis ir kai kurių e, žuvų jaunikliai. Ką daryti su žuvim? Jūs turite leidimą žvejoti vienos rušies žuvį, savo tinkluose randate kitų e, žuvų, nors žvejojate tik tai tam pačiam gilį, kur tenka žuvauti, jums leista sugauti žuvis. Ir ką tuomet daryti su tom žuvim, kurių pagauti kaip ir neturit leidimo. Taigi, tuos klausimus reikia spręsti ir tinklų e, akių padidinimas neišspręs visų problemų žvėjai kartais, kaip jau sakiau, pagauna žuvis, kuriems gaudyti neturi kvotų. Tad mm, mes turime e, žiūrėti, kokios priemonės būtų geriausios šiuo atveju. Bet, kaip jau sakiau, pati problema vien dėl to neišsispręs. Taryboje vyks diskusijos ir labai svarbu visą šį klausimą nežiūrėti kaip į pačią paprasčiausią problemą, nesvarbę problemą. Kai dėl Lisabonos sutarties. Tiesiog noriu peržiūrėti, sako ministras, kad atsakau eilės tvarka visus man užduotus klausimus. Džiugu matyti Lietuvos atstovę salėje, nes mm, mes esame ir jūs ir mes trejeto sudėdamoji dalis Graikija, Airija ir Lietuva. Mes kartu bandome e, kelti visus labai aktualius klausimus. Na, žinau, kad bus dar visa eilė klausimų, kurie rūpi mums, kurie rūpės Lietuvai. Na ir mums visiems tenka bendra atsakomybė. Lietuva turės daug darbo nuveikti taryboje, e, spręsdama ES aktualius klausimus. Dabar dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformų. Aš manyčiau, kad reikėtų daryti viską, kad reforma bendroji žemės ūkio politikos nekainuotų per nelik daug ūkininkams ir visiems kitiems subjektams. Turime dirbti, kad e, ji nebūtų penedik brangi, tiek kalbant apie miškus, tiek apie kitus dalykus. Vėlgi pasakysiu, kad yra Europos komisijos pasiūlymas, turim, siūloma laikytis naujo bendro požiūrio į miškininkystę, į tvarumą šioje srityje, tačiau ne vis ne, ne viską yra labai lengva įgyveninti. Tiesiog darysime viską, kad žmonėms būtų suprantama, ko iš jų laukiama, ką jie turėtų daryti ir kaip jums geriausia elgtis. Dabar dėl Baltijos valstybių klausimų, dėl išmokų lygio, tiesioginių išmokų lygio. Aš lankiausi Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje prieš keletą mėnesių ir kalbėjau apie tai su jūsų šalių žemės ūkio ministrais. Be abejo, aš asmeniškai remiu E, Baltijos šalis ir dėl tiesioginių išmokų. Tačiau vėlgi turime pasižiūrėti, kokios lygio yra išmokos už hektarą e, Baltijos valstybėse. Manau, kad ministrai yra sutarę, kada bus pasiekta bendro vidurkio tų išmokų. Baltijos šalims taip pat. Dabar dėl prekių žymėjimo etiketėmis. Taryba, manau, tęs darbą, žiūrės, kokiu variantu galima pasiūlyti Europos komisijai, bus diskutuojama su parlamentu. Tiesiog reikia išsiaiškinti, kokios yra galimybės ir be abejo diskusijos taryboje tęsis. Kai dėl BŽUP reformos ir bendrosios žunikystės politikos – Be abejo, visą tai yra svarbus klausimai. Būtina užtikrinti, kad būtų užtikrinamas tinkamas žuvų išteklių atkūrimas, kad žuvies būtų, kad būtų ką žvejoti. Būtina taip pat užtikrinti, kad, žem, kad žuvininkystės pramonė veiktų artimiausių metų sklandžiai, artimiausius dešimt metų, pavyzdžiui, visa tai yra mūsų svarbus klausimas. Žuvų išmetimas į jūrą vėlgi yra svarbus dalykas, jį spręsime. Kai dėl žalinimo priemonių. Mes žinome, kad bus tokių naujų biurokratinių reikalavimų kur, ir stengsime, kad jie būtų minimalūs. Mums nuolatos yra primenam apie tai, kad tos naujos įdėkiamos priemonės neturi būti labai brangios. Kai dėl efektyvumo Dėl kontrolės dalykų mes laukiame komisijos siūlymų kovo mėnesį. Ir tikimės, kad tų siūlymų sulaukę galėsime dirbti sėkmingai toliau, kad deleguoti aktai, manau, mums čia turėtų padėti. Na, o dėl parlamento naujų galių po Lisabono sutarties įsigaliojimo norėčiau pasakyti štai ką. Pritariu daugam, ką jūs sakėte, bet ne viskam. Aš nemanau, kad visos valstybės narės e, žvelgia į Briuselį kaip į kažkokią taupyklę, iš kurios galima imti neribotai pinigus ir tik tiek. Europos Sąjunga juk atsirado ne vakar, o per 20 metų atsirado reikšmingų pasikeitimų susijusių su, pavyzdžiui, produktų atsekamumu. E, yra priimta naujų direktyvų susijusių su e, susietaja parama, su tvarumo aspektais. Visą tai buvo galima gyveninti dėl to, kad buvo įvykdyta bendrosios žemės ūkio politikos reformos, dėl to, kad buvo investuota į bendrą žemės ūkio politiką. Tad aš manau, kad ta reforma, kurią mes siūlome, bus ta reforma, kurios dėka pavyks daug ką modernizuoti. Be abejo, iškils naujų iššūkių. Galbūt ne viskas pavyko sklandžiai ir kažką galbūt nebuvo atsižvelgta pareitos reformos metu, tokius dalykus kaip, pavyzdžiui, klimato kaita, kaip tvarumas ir taip toliau. Dabar tie aspektai yra keliami. Uh, ir jie yra svarbus. Tad e, žinome, kad pasikeitimų bus, bet svarbu teisingai numatyti prioritetus. Na ir galiausiai norėčiau jums visiems palinkėti gerų 2013 metų ir žmonės e, su smalsumu žiūri į kruatų vertėjų kabiną ir nori paklausyti kruatų kalbos. Tikėsime, kad netrukus um, Manau, ta kalba bus viena iš darbo kalbų oficialiai. Na, matau, kad daug kas dėjo pastangas kalbėti angliškai šio posėdžio metu. Ir tai yra džiugu. Dabar dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Žinote, kad ir šiuo klausimu buvo pasiekta nemažai pažangos taryboje, nes priimti sprendimams, kaip jūs sakėte, yra reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, turime įvertinti, kas keičiasi, kas siūloma naujo. Turime atsižvelgti įvairių valstybių narių pareikštą nuomonę. E, na, o Europos komisija turi irgi patiekti tam tikrų naujų idėjų, naujų minčių, e, kad taryba turėtų pagrindą darbui. Tikimės, kad čia irgi bus pasiekta pažangos ir bus sudarytas E, bus sudarytos sąlygos reikiamam balansui, bus gerbiamas subsidiarumo principas, kalbant apie genetiškai modifikuotų organizmų auginimą. Dabar dėl bitininkystės ir genetiškai modifikuotų organizmų. Aš žinau, kad bitininkystės sektorius patiria problemų šiuo pastaruoju metu Europos Sąjungoje. Lygos siaučia, nuo kurių kenčia bitės, taip pat dėl insekticidų jaučiamas susirūpinimas, dėl tam tikrų kultūrų auginimo. Tačiau svarbu pasakyti štai ką. Šita diskusija yra bendro sprendimo prieimimo procedūros dalis. Jūs, jūsų komitetas renks nuomonę šiuo klausimu, e, kur jūs beje kitą ko iškėlėte. Tad aš manau, kad jūs paminėjote tuos dalykus, į kuriuos atsakymą turėtų pradėti ieškoti jūsų pačių komitetas. Ir aš manau, kad tai turės, jūsų sprendimas turės įtakos diskusijose su taryba ir komisija. Na, buvo išsak... užduota daug klausimų. Atsiprašau, jeigu ką nors galbūt praleidau, sako ponas ministras. Ir suprantu, kad laiko yra nedaug. Noriu padėkoti Jums už susidomėjimą mano pasisakymu, mano dalyvavimu posėdyje. Ir esu tarybos pirmininkas ir tiesiog jeigu ką nors, kokį klausimą pamiršau, ar norėtume dar ko nors paklausti, kvieščiau e, rašyti man elektroniniu būdu ir aš mielai jūsų klausimus atsakysiu. Dėkoju. Vielen Dank, Herr Minister, für die Möglichkeit des Austauschs. Ačiū, pone ministrė, už e, <clears throat> pasikeitimą nuomonėmis, e, už tai, kad tiesiogiai su mumis bendravote. Ta diskusija ir dialogas tikrai buvo labai kokybiškas, tačiau jo metu išriškėjo ir tam tikros e, sudėtingos temos, ypač kalbant apie žemės ūkio politikos reformą, žuvininkystės politikos reformą, mūsų laukia įdomus laikai, turėsime visi pasiraitoti rankovės ir vis, šie abu politikos sektoriai už kurias esate atsakingas, e, patenka ES įgaliojimus rytį, todėl tai bus tam tikras lakmuso popierėlio testas po Lisabono starties įsigaliojimo, siekiant parodyti, kad mes čia taip pat galime kažką nuveikti, tačiau galiausiai visi suvokiame, kad reikės tartis dėl kompromiso, kuris būtų visiems priimtinas, todėl tiek jūs, tiek mes turime prisimti pakankamai didelę atsakomybę ir tą turime aiškiai suprasti. Taigi e, linkiu jums geros kloties ir taip pat e, pakankamai sėkmės jūsų darbe, kadangi jums jos prireiks. Dėkoju už atsakymus į klausimus. Savame suprantama, kad e, tas pasiūlymas, e, kurį jūs mums pateikėte dėl savo pagalbos, galioja taip pat ir jums. Jeigu reikėtų kokios nors pagalbos ar e, informacijos, galite į mus kreiptis, esame pasirengę bendrabiauti. Ačiū labai ir viso ko geriausio. So, als allererstes möchte ich einen nächsten Minister begrüßen, nämlich die. Dabar norėtume pasveikinti būsimos pirmkaujančios šalies atstovos, e, Lietuvos atstovus. Su mumis šiandien yra Lietuvos sveikatos apsaugos ministras. Sveiki atvykę, ponė ministrė Andriukaitė. Jetzt haben wir den Bericht des Kollegen. Dabar svarstysime pono Ulmerio pranešimą, siūlau jį trumpai pristatyti, nes priešingų atveju pritruks mums laiko. Žodis ponui Ulmeriui. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Galiu pristatyti savo pranešimą trumpai. Tai yra techninio pobūdžio pranešimas, kuriame daugiausiai dėmesio skiriama likščiolinėms saugos normoms ir jų perkelimui į naują reglamentą, tai yra pranešimas, e, kuris buvo e, parengtas bendradarbiaujant su užimtumo komitetu. Ir e, aiškinamoje dalyje aš praktiškai svarbiausią informaciją pateikiau. Mums labiausiai rūpi pristatyti atnaujintą e, teisės aktą susijusi su e, apsauga nuo jonizuojančios spinduliuotės apšvitos keliamo pavojaus. Pirmiausiai siūloma išvengti šios spinduliuotės, jeigu nemanoma to padaryti, tuomet e, siūlomi būdai, kaip geriausiai nuo šios spinduliuotės apsisaugoti. Aš daugiau nei 30 metų Vokietijoje vykdžiau atitinkamus e, apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės tyrimus. Euratomo teisės aktuose, kitose e, norminėse aktuose yra labai daug skaičių susijusių su apsauga nuo jonizuojančios spinduliuotės. Galiu tik pasakyti, kad e, svarstomi aspektai tikrai gyvendinami praktikoje. Aš pateikiau <clears throat> kai kurių svarbių pasiūlymų šiam pranešimui. Norėčiau visiškai išbraukti devintąjį skyrių. Norėčiau, kad šis skyrius būtų perkeltas į atskirą teisės aktą ir komisija galbūt galėtų pateikti atitinkamą pasiūlymą šioje srityje, kadangi ten daugiausiai kalbama apie jonizuojančios spinduliuotės poveikį aplinkai ir gyvūnams. Mums tačiau reikėtų pirmiausiai atlikti plataus masto mokslinius tyrimus šioje srityje, surinkti duomenys. Aš e, todėl siūlau išbraukti šį skyrių dabar ir kadangi mano patirtis e, e, susijusi su, na, mano ankstesnė patirtis dėl tam tikrų e, vaistų teisės aktų parengimo, kuomet vieną kartą jau anksčiau išbraukėme atitinkamą pastraipą ar skyrių, nėra labai teigiama, taigi tikiuosi, kad šiuo atveju taip nebus. Ačiū ponui Ulmeriui, dabar Mišelė Rivazy, po to Miroslav Utski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, čia mes kalbėsime apie labai svarbę direktyvą. Ji be abejo yra techninė, tačiau pirmiausia, čia turime kalbėti apie apsaugą nuo nusiuojančios spinduliuotės. Buvo priimta visai lė kitų direktyvų, viena svarbiausių yra 96 metų direktyva, kur numatyti saugos standartai e, nuo E, spinduliuotės jonizuojančios taip pat, jeigu e, susidūrė, ką daryti, jeigu susidūrėma su atsitiktinės apšvitos atvejais ir panašiai. Yra direktyva dėl visuomenės informavimo ir panašiai. Dėl komandiruotų darbuotojų, e, didelio aktyvumų uždarų šaltinių ir taip toliau. Aš manau, kad uh, į visas šis direktyvas turėtų būti įtraukti mano minėti aspektai. Dabar mes kalbame taip pat ir apie juridinio pagrindo pakeitimą. Direktyva yra paremta Euratomo sutartimi, tačiau Euratomo sutarties svarbiausias tikslas yra e, atominės energetikos plėtra, kuri užtikrins taiką, saugumą ir taip toliau ir panašiai. Toks Euratomo direktyvoje buvo minimas svarbiausias tikslas. Ir Buvo siekima užtikrinti, kad būtų įmanoma plėtoti branduolinį sektorių. E, kalbama ir apie sanitarinę visuomenės apsaugą, bet ne apie svarbiausiai dalyką. Euratomo sutartyje pirmiausia kalbama apie tai, ką daryti, kad Euratomo sutarties svarbiausias tikslas būtų brandulinės energetikos plėtojimas. Dabar mes keičiame juridinį pagrindą ir tai reiškia, kad mes parlamentarai e, dalyvautume bendro sprendimo prieimimo procedūroje. Jeigu remsimės Euratomo sutartyje, mes turime teisę tik pareikšti savo nuomonę. Tai reiškia visiškai ką kita. Antras dalykas dėl šios direktyvos. Direktyva numato e, tam tikras atskiras e, dozes, vieną milisvertą, e, kuri numatyta 96 metų direktyvoje. Tačiau šie duomenys, remiantis moksliniais duomenimis, išanalizavus tai, kas įvyko Černobilėje ir panašiai, kai įvertinami nauji moksliniai duomenys, tai tuomet paaiškėja, kad galima dar sumažinti tą spindu, leistinos spinduliuotės dozę, nes vienas vilis svertas yra pernelyg didelė apšvita. E, direktyvoje yra atsisakyta to dalyko, kuris galėtų būti vadinamas e, kolektyvinės apšvitos minimalia doze. Ir tai yra labai svarbus dalykai, kadangi tai reiškia, kad jeigu rytoj e, teks uždaryti ar išmontuoti brandolinę jėgainę, E, matote, kad būtų galima e, išleisti į aplinką radioaktyvių elementų tam tikrus elementus, kurie atitiks numatytas tam tikras e, ribas. Tačiau juk galėtume pasakyti, kad niekas iš mūsų nenorėtume tos spinduliuotės gauti. Taigi direktyvoje dabar yra numatyti dalykai susijęs su dozėmis. Rad, Nelaimės atveju šalis gali naudotis tokiais rodikliais kaip nu, nu, nu, nuo 20 iki 100 milisvertų. Tai yra didžiuliai kiekiai. Tačiau pažvelkite į tai, kas, nuvy, kas įvyko Fukushimoje. Aš ten buvau. Ir žmonėms buvo pasakyta, 20 milisvertų tai yra netokia jau didelė apšvita. Ir vienoda dozė buvo nustatyta ir vaikams, ir suaugusiems, bet tik tai yra didžiulė dozė. Tai reiškia, kad mes uh, sutarėme su tuo, kad mūsų aplinkoje radioaktyvi apšvita yra įmanoma ir ko neleistina. Ir aš suprantu, kad kolegoms nepatinka šitoks požiūris. Dabar dėl darbuotojų apsaugos. Panašu, mums yra sakoma, kad štai e, studentai nuo 16 iki 18 metų gali patirti 6 milisvertų apšvitą per metus. Ir tai yra laikoma priimtina riba, bet juk dėl to kyla tam tikra rizika. Be abejo, tai yra neigiama direktyvos pusė, lyginant su to, kas egzistavo. Na, reglamentų yra taip pat daug. E, ir tą siūlymą reikės labai reikšmingai pertvarkyti, nes yra siūlomi tam tikri dalykai susijęs su radioaktyvių atliekų e, laikymu pas mus Prancūzijoje. Yra pasakyta, jog yra draudžiama į aplinką išmesti e, radioaktyvę spinduliuočtę. E, skleidžiančias atliekas. Kai kur tai dar yra primtina. Tai yra labai reikšmingi dalykai, prie jų turime reikšmingai padirbėti. Miroslav Utski labai trumpai prašau dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. pritariu pranešėjui, šis pranešimas tikrai nėra labai sudėtingas, mūsų komitetui jis yra priimtinas. Reikia užtikrinti piliečių apsaugą. Pritarėme tam, kad e, čia svarbiausias mums rūpimas klausimas yra žmonių apsauga. Na, o augalų, gyvūnų apsauga kol kas dar nėra mūsų prioritetas, bent jau šiame etape. Reikėtų tai patikslinti. Taip pat reikėtų susisiekti su meteorologiniu institutu e, ir papildomos informacijos pateikti, bet tai be jokios abejonės nėra esminė informacija ir pranešimo iš esmės tai nekeičia. Aš dar norėčiau trumpai suteikti žodį komisijos atstovams. Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjui už tolygų pranešimo projektą, konstruktyvius pakeitimų pasiūlymus, kurie yra pateikti. Mes palankiai vertiname šį pranešimą siekiant apsisaugoti nuo neionizuojančios spinduliuotės siekiant pažangos šioje srityje, saugant tiek žmonės, tiek aplinką nuo jonizuojančios spinduliuotės apšvitos. Norėčiau sureaguoti į vieną aspektą susijusi su aplinkos apsauga. Prašymo nuostos atitinka kitus teisės aktus dėl būtino bendradarbiavimo siekiant apsaugoti aplinką, tačiau komisija vis dėlto mano, kad uh, E, pribrendo laikas įtraukti aplinkos apsaugos nuostatas ir su, susijus, su jomis susijusius teisės aktus į teisės aktus, kurie skirti žmonių apsaugai ir parengti atitinkamą sistemą, kuri būtų grindžiama mokslininkų išvadomis bei parengti atitinkamą metodologiją siekiant nustatyti jonizuojančios e, spinduliuotės apšvitos poveikį <clears throat> gyvūnams, o ne vien e, žmonėms ir tokiu būdu mes e, galėtume siekti tolesnės pažangos saugodami aplinką nuo jonizuojančios spinduliuotės apšvitos. Ačiū. Noriu pranešti, kad trečiadienį nuo 15 iki 18 valandos vyks praktinis seminaras su šia tema. Visi esate laukiami šiame renginyje ir nekantriai laukiu įdomių diskusijų. Pirmininkas, ačiū. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi vasario 5 dieną. kovo 221 dienomis pakeitimus svarstysime, surinksime tinkamą diskusiją aplinkos komitete. Balsuojama bus komitete balandžio 24 dieną, o plenarnėje sesijoje diskusijos ir balsavimai yra numatyti birželio mėnesį. Dėkoju kolegoms už trumpą ir glaustą diskusiją. Dėkoju pranešėjui. Dabar noriu pasveikinti mūsų tarpę Airijos sveikatos apsaugos ministrą Jamesą Railį. Sveiki atvykę aplinkosaugos komitetą. Mes esame didžiausias Europos parlamento teisėkūros komitetas, net e, ir nepaisant to, kad mūsų posėdžių salė šiandien yra šiek tiek mažesnė, tačiau svarstame labai daug klausimų. Ir e, airiai pirmininkaujant tų klausimų labai daug svarstysime. Pirmiausiai tai yra tabako e, direktyva tarp valstybinės veikatos paslaugos, sveikatos programa, klinikiniai bandymai, e, mediciniai prietaisai. E, taigi mūsų laukia pakankamai sudėtinga įtempta programa ir dabar nekantriai laukiame jūsų pristatymo, steiksiu jums žodį dešimčiai minučių, po to kalbės koordinatoriai. Frakcijų vardu surinksime paskui antrąjį klausimų atsakymų ratą, per kurį klausimus galės užduoti. Likę kolegos, jau viena pranešėja paprašė žodžio ir pranešėjų šiandien yra daug atsakingų šią sritį, taigi mūsų laukia pakankamai įdomi diskusija. Pone ministrė Railį, jums suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Tikrai didelė garbė šiandien kreiptis į Jūs ir pristatyti Airijos pirmininkavimo programą sveikatos apsaugos srityje. 2013 metai yra, 2013 sukanka 20 metų po nuo Airijos įstojimo į Europos Seimo Europos Sąjungą ir per tą laiką e, Airijos e, ekonominis, socialinis vaizdas ir landšaftas markiai pasikeitė, taip pat ir Europoje. Narystė Europos Sąjunga buvo naudinga piliečiams tiek ekonominė, tiek socialinė prasme. Vis dėlto mes e, susidurime su dideliais iššūkiais, ypač dėl ekonominės padėties, todėl Airijos pirmininkavimo programa e, daugiausiai dėmesio bus skiriama stabilumui, darbo vieto kūrimui ir ekonomikos augimui. Nepaisant ekonominės padėties, mes tenksimės pagerinti ir piliečių sveikatos būklės, tenksimės sukurti tokias sistemas, kurios bus veiksmingos teikiant sveikatos apsaugos paslaugas piliečiams. Aišku, kiekviena valstybė narė turi spręsti savo problemas ir jas sprendžia, tačiau bendradarbiavimas sveikatos apsaugos srityje, keičiantis informaciją ir teigiamą patirtimi <clears throat> negali būti nuvertintas, ypač rengiant teisės aktus Europos parlamento ir jo narių vaidmuo niekuomet nebuvo toks svarbus, būdami tiesiogiai išrinkti ES piliečių atstovai. Jūsų kaip teis, jūs kaip teisėkuros institucijos atstovai e, e, esate labai svarbus pirmininkaujančiai airiai, todėl e, esame pasirengę su Europos parlamentu glaudžiai bendradarbiauti, dirbdami kartu tiek taryboje, tiek su Europos parlamentu. Mes dėsime pastangas, kad pagerintume savo piliečių gyvenimą dabar ir ateityje. Taryboje glaudžiai bendradarbiauju su Lietuvos ir Graikijos atstovais ir nekantrai laukiu diskusijų E, šiandien vėliau su kolega iš Lietuvos ministru ponu dr. Andriukaičiu <clears throat> Airijos e, pirmikavimo programoje sveikatos apsaugai skirsime labai daug dėmesio, e, nusistatydami atitinkamus prioritetus ir teikdami pasiūlymus dėl tabako gaminių, kuriuos minėjote, dėl tarpvalstybinių sveikatos apsaugos paslaugų kitų jūsų minėtų sričių rūkimas kelia didžiausią grėsmę žmonių sveikatai - 700 tūkstančių. ES piliečių kiekvienais metais miršta nuo lygų susijusių su tabako vartojimu. Milijonai kitų kenčia nuo e, chroniškų lygų susijusių su tabako vartojimu. Išlaidos susijusios su sveikatos apsauga, stresu, tikrai e, kitais aspektais yra neapskaičiuotinos, yra didžiulio masto ir šios grėsmės būtų galima išvengti. Turime dėti visas pastangas, kad padėtume rūkaliams mesti rūkyti ir užkirstume kelią jauniems žmonėms pradėti rūkyti. <clears throat> Vykdami vykdydami prevencinę veiklą galime sutaupyti labai daug lėšų nes tabako vartojimas labai e, daug kainuoja sveikatos apsaugos biudžetui, taip pat daro neigiamą poveikį e, ekonomikai, kadangi žmonės e, dirba netaip našiai, sirdami negali ateiti į darbą, anksčiau privalo išeiti į pensiją, Mes turime dėti visas pastangas, kad tabako gaminiai nebūtų tokie patrauklus vaikams ir jaunimui. Airijoje 78 procentai rūkalių pradėjo rūkyti iki 18 metų amžiaus, taigi būdami vaikais arba paaugliais ir kuomet vaikai tampa priklausomi nuo rūkalų, tai tos priklausomybės negali atsisakyti per visą savo gyvenimą arba labai ilgai. <clears throat> Todėl labai svarbu priminti, kad kas antras rūkalius vis tiek miršta nuo tabako vartojimo. O tai aiškiai parodo, kad dabar galiojančios tabako kontrolės priemonės yra nepakankamos siekiant apsaugoti vieną iš pažydžiamiausių visuomenės grupų <clears throat> tabako e, pramonė e, bando dėkti, imtis veiksmų, e, siekdama apsaugoti rūkalius, tačiau mes norime apsaugoti savo piliečių sveikatą ir uh, stengtis, kad jie nepradėtų rūkyti arba nustotų rūkyti. Tabako teisės aktai airiai labai rūpina sieksmė kuo, dis, kuo didesnės pažangos. 12 metų rūpiučio mėnesį mes e, susitarėme, kad pasiūlymas bus pateiktas iki 12 metų pabaigos ir aš džiaugiuosi, kad komisija tą padarė gruodžio 19 dieną. Žinau, kad dėrybos dėl tabako gaminių bus sudėtingos. Anksčiau tabako pramonė pademonstravo savo įtaką, <clears throat> siekdama sulėtinti pažangių teisės aktų prieimimą. Tikiuosi, kad taryba ir parlamentas, kaip dvi teisėkuros institucijos, daugiausiai dėmesio skirs mūsų piliečių sveikatai ir galėsime greitų laikų patvirtinti šį pasiūlymą grįšiu į šį komitetą kitą mėnesį su komisijos nariu Borgu tam, kad galėtume apsvarstyti tabako, pasiūlymą dėl tabako gaminių ir tikiuosi glaudos bendradarbiavimus su šio komiteto nariais, nes nepaskirtų pranešėjų, tiksliau pranešėja Linda Makavan, siekiant užtikrinti, kad šis svarbus visuomeniai e, teisės aktas būtų kuo greičiau patvirtintas. Kalbant platesnė prasme apie tabako gaminių kontrolę, Airija buvo viena iš pirmųjų stiekdama uh, apsaugoti darbuotojų sveikatą ir uždrausdama rūkyti darbo vietoje. Europos sveikatos apsaugos ministrai kovo mėnesio pradžioje sustiks Dublinė ir galėsime peržiūrėti šias rytėje ir vertinti padarytą pa pažangą ir pasvarstyti, kokiu tolesniu veiksmu reikėtų imtis siekiant užtikrinti <clears throat> švarę aplinką be rūkalų Europos piliečiams. Būkime atviri, jeigu E, dabar turėtume tiek informacijos apie tabako žalą ir tai veikiausiai dabar e, neleistume tabako gaminių pardavinėti rinkoje. Pasiūlymai sveikatos programai nuo 14-20 metų palyginti su dabartinė programa daugiau dėmesio skirsime konkretiems veiksmams atnešantiems pridedamąją vertę Europos Sąjungoje. Šios programos pagrindinis e, tikslas - skatinti inovacijas, užtikrinti sveikatos apsaugos sistemų tvarumą, pagerinti piliečių sveikatą, ypač e, teikiant tarp valstybinės sveikatos apsaugos paslaugas, palankiai vertinu darybose tarp parlamento ir tarybos pasiektą pažangą. Žinau, kad dėl daugumos pasiūlymo aspektų sutarėma. Nepaisant to, Lieka trys pro probleminiai klausimai. Pirmiausiai programos finansavimas ir e, klausimas, e, kokius, e, kokius teisės aktus deleguotus ar gyvendinamosius reikėtų pasitelkti, patvirtinant programas, taip pat bendro finansavimo mechanizmas gyvendant bendrus projektus lieka neišspręstas, nepatvirtintas. Airija ketina visapuškai įgyvendinti šio pasiūlymo nuostatas ir tikisi konstruktyvaus bendradarbiavimo su parlamentu pirmininkiaujantis šalis palaikys glaudžius kontaktus su pranešėja ponė Groste. Kitas e, trejatos susitikimas e, vyks derantis taip pat ir dėl daugiametės finansinės programos ir tikiuosi sugebėsime susitarti dėl naujos programos įgyvenimo nuo 14 metų pradžios. <clears throat> Per pastaruosius e, metus vyko nemažai tarp valstybinės reikšmės uh, E, sveikatos e, e, sveikatą trikdančių reiškinių, pandeminis gripas, kiti dalykai privalome užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų vienodą prieigą prie skiepų nuo įvairių vakcinų ir virusų. Airija ketina dėrėtis e, ir patvirtinti per pirmąjį svarstymą atitinkamą teisės aktą. Šis teisės aktas užtikrins teisinį pagrindą siekiant bendrai įsigyti vakcinas, siekiant apsisaugoti nuo epidemijų plataus masto <clears throat> ir padės valstybėms narėms spręsti rimto pobūdžio uh, tarp valstybinio masto sveikatos problemas. Per artimiausias savaitės dar vyks susitikimai ir reikės dar spręsti atitinkamus klausimus dėl galių perdavimo komisijai, dėl veiksmų e, koordinavimo, pirmininkaujanti Airija. Yra įsitikinusi, kad šie klausimai gali būti sprendžiami dvi šalės pagrindais, sprendimas gali būti priimtas kuo greičiau. Šiuo atžvilgių Airija tikisi bendradarbiavimo su e, parlamentu ir su komisija. Kalbant apie galimybę naudotis naujoviškais vaistais, tai yra labai svarbu mūsų piliečiams būtent atlikti klinikinius bandymus, siekiant užtikrinti tų vaistų saugą ir pašalinti galimus pavojus ir e, grėsmes. Mes teiksime pasiūlymą dėl klinikinių bandymų kuris yra skirtas siekiant e, pacientų saugai padidinti ir <clears throat> nustatyti bendrą klinikinių bandymų tvarkai Europoje. Taip pat tokiu būdu siekiama e, sustiprinti Europos vaistų gamybos pramonę. Ir aš e, nekantri lauksiu sustikimo su ponia Vilmas šiandien vėliau, galėtume pasikeisti savo nuomonėmis. Šis teikiamas pasiūlymas yra labai svarbus parlamentui ir tarybai ir visi suinteresuoti, kuo greičiau susitarti. Pirmininkaujantis šalis siekia pažangos taip pat ir dėl dviejų pasiūlymų susijusių su medicininė įranga, diagnostinė įranga. 2012 rugsėjai komisija atitinkamą pasiūlymą dėl reglamento pateikė, juo siekiama pagerinti mm, teisinės sąlygas naudojant in vitro diagnostinius prietaisus ir kitus medicinius prietaisus. Aš puikiai suprantu e, piliečių ir e, medikų susirūpinimą, ypač dėl po krūtų implantų skandalo. Mes turime e, įtikinti piliečius naudojamos medicinės įrangos sauga, čia nepaisant to privalome uh, neužkirsti galimybę ir sudaryti sąlygas laiku į rinką patiekti naujoviškus medicinos prietaisus, siekiant pagerinti piliečių saugumą gyvenimo kokybę, medicinės, medicinės technologijos vystimasis gali sukurti naujų darbo vietų, pagerinti sveikatos apsaugos veiksmingumą. Šiais pasiūlymais bus sudaromos sąlygos koordinuoti medicinės įrangos e, pirkimą, e, taip pat e, vertinimą naujai į rinką patiekiamų medicinos prietaisų. Tikimės per airijos pirmininkavimą pasiekti pažangos šioje srityje. Buvau susitikęs su pranešėja ponė Rodbėrent vakar pirmiems diskusijoms su šešėlinė pranešėjame Ginės ir e, aptarėme, tiksliau šiandien su dr. Petra Lyze kalbėsime apie pasiūlymą susijusius su in vitro prietaisais. E, Pirminkaujantį Airiją atidžiai stebi diskusijas Europos parlamente dėl skaidrumo direktyvos ir laukia nekantrį balsavimo rezultatų. Taip pat Envi komitete norėčiau aukštai įvertinti pranešėjos daktaros Paranovos siekius ir pasirengimą <clears throat> susitikti su pirkaujančių šalies atstovais ir aptarti atitinkamus pasiūlymus ir nuostatas. Airija gali tačiau tik pradėti darybą su kitomis institucijomis, turėdama uh, kvalifikuotos tarybos daugumos paramą. Aš artimiausių metų pabandysiu įsiaiškinti tokios paramos galimybės ir kitą mėnesį per parlamento plenarinę sesiją manau, kad galėsime išjudinti iš mirties taško šias dėrybas su kitomis institucijomis. Norėčiau paminėti kelis kitus programos aspektus. Mes uh, mastome apie mokslinio tyrimų ir inovacijų svarbą. Pusirengime aukšto lygio elektroninės sveikatos paslaugų teikimo konferenciją, taip pat bus skirta, busimė, kita konferencija bus susijusi su ateities smegenų veiklos tyrimais, abu renginiai vyks Dublinė gegužės mėnesį, tikiuosi galėsite uh, dalyvauti. Elektroninės sveikatos konferencija vyks nuo 13 iki 15 e, gegužės. Daugiausiai dėmesio e, skirsime e, būtent naujovėms elektroninės sveikatos paslaugų tiekimo srityje. Taip pat kitas renginys dėl naujovių susijusių su smegenų tyrimais vyks 27-28 8 e, gegužės 2013 metais. <clears throat> Taip pat e, kovo 4-5 vyks sveikatos apsaugos ministrų susitikimas Dublinė. Darbo tvarkėje bus svarstomi klausimai susiję su laisvo nuo rūkimo darbo aplinka darbu su vaikais, autizmo problemams, taip pat skirsime atskirą klausimą. Ponas ir ponai, noriu padėkoti Jums uždėmesi ir vadžiaugiuosi turėdamas galimybę pristatyti Jums Airijos pirmininkavimo prioritetus sveikatos apsaugos srityje ir nekantriai laukiu Jūsų klausimų. Išvardijau savo prioritetus mūsų darbo tvarkėje, atitinkamus teisėkuros. Tai pasiūlymus, kurių svarstymas mūsų laukia. Tos e, priemonės, kurias mes kaip teisėkuros institucijos svarstame, yra labai svarbios tiek piliečių sveikatai, tiek e, siekiant užtikrinti paramą moksliniams tyrimams ir naujovėms Europoje. Laukiu nekantri bendrabiavimo su jumis, siekiant pažangos šiose sritise. Labai ačiū. Ačiū ministrui Railiui ir dabar norėčiau pradėti pirmąjį klausimų atsakymų ratą. Tradiciškai esame įpratę aplinkosaugos komitete pirmiausia suteikti žodį koordinatoriams. Pirmasis yra Peteris Lyza, jis yra LP frakcijos koordinatorius sveikatos apsaugos klausimais. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas. Tarybos pirmininkė, dėkoju Jums už įžanginės mintis. Pradžioje kalbėjote apie tabako gaminių direktyvą. Dėkoju, kad primėte kvietimą atvykti į klausimus, kurie rengiami LP frakcijos pasiūlymų. Taip pat džiaugiuosi, kad jūs, būdamas mūsų politinės šeimos atstovas, dalyvausite šiame renginyje. Dėl tabako gaminių direktyvos laukia įtemptos diskusijos, tačiau vienam klausimą norėčiau skirti ir į vieną klausimą atkreipti jūsų dėmesį, ar neturėtume išsameu svarstyti pasivaus rūkimo problemos ir su jie susijusios grėsmės ypač vaikams, nes Dabar daugiausiai kalbama apie rūkimo žalą patiems rūkaliams, tačiau turėtume nepamiršti rūkimo keliamos grėsmės vaikams, ypač kūdikiams. <clears throat> Yra netgi mokslininkų išvadų, kuriuose minimos staigios vaikų mirtis dėl e, pasivaus rūkimo. Antras aspektas, kurį norėčiau paminėti, galbūt nėra tiesiogiai susijęs su jūsų įgaliojimais, tačiau labai svarbus sveikatos apsaugos srityje dirbantiems asmenims, turiuomenyje profesinės kvalifikacijos pripažinimo direktyvą. Prieš valandą vartotojų apsaugos ir vidaus rinkos komitete buvo nuspręsta netvirtinti jokių taisyklių susijusių su tuo, kad slaugės ir medicinos seselės e, turėtų turėti vidurinį 12 metų išsilavinimą, nes dauguma valstybių narių veikia sistema, kad pakanka e, šioms profesijoms 10 metų mokyklinio išsilavinimo. Taigi norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šį klausimą, tam, kad galbūt galėtumėte jį aptarti su e, atsakingais už šią sritį ministrais, nes vidaus bendrosios rinkos komitete buvo aiškiai pasakyta, kad reikia palikti galimybę turėti dešimties metų mokyklinį išsilavinimą šioms profesijoms Ir noriu, kadangi pats turiu gydytojo patirties, tai galiu pasakyti, kad net ir baigęs studijas įsitikinau, kad kai kurios medicinos seselės mano darbo pradžioje buvo labiau patyrusios nei aš pats. Taigi manau, kad reikia palikti tokią galimybę. Linda Makavana. Yeah, sorry, Chair. Linda Makavan. Suteiksiu žodį kolegiai Čilders, nes jį turės išeiti. Dėkoju, ponė ministrė kad atvykote į posėdį. Aš į tabaką žiūriu labai griežtai. Ir norėčiau, kad jūs sutiksite su manim dėl to tokio griežto požiūrio. Tiesiog norėčiau, kad mus patikintumėte, kad jūs priminsite taryboje visiems savo kolegoms, e, ką yra numačiusi pasaulio sveikatos organizacija. Ten yra, jos dokumentus yra pasakyta, kad tabako pramonė yra atsakinga iš dalies už, už, už sveikatos problemas ir kad būtina skaidriai reguliuoti tabako įmonių veiklą. Mes e, stengsimės, kad darysime viską, kas įmanoma, e, kad būtų priimti reikiami teisės aktai. Aš tikiuosi, kad e, jūs laikysitės griežtai savo pozicijos ir padarysite įtaką reikiamą savo kolegoms taryboje. Dėkui. François Grostet, prašau. Merci beaucoup. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbiamas ministrė, labai susidomėjusi jūsų klausiausi, nes visi jūsų minėti klausimai yra labai svarbus mūsų komitetai. Esu trečiosios veiksmų programos pranešėja. Jūs kalbėjote, daug kalbėjote apie tai, ką dar reikia padaryti, nemažai trilogo susitikimų buvo surinkta ir dar trys klausimai liko mums išspręsti bendrasis biudžetas, finansavimo, bendras finansavimas ir deleguoti į teisės aktai. Dabar dėl galutinių finansinių e, vokų bendro biudžeto. Mūsų parlamentui tas bendras biudžetas e, yra labai svarbus klausimas ir jeigu jau negausime, jeigu nepasieksime E, mūsų norimų rezultatų, tai nebus susitarimo. E, bet ta, turiu pasakyti, kad pradinis e, numatytas finansavimas 14-20 metams yra labai mažas, 446 milijonai tik tai. Na, o dėl biudžeto, kaip žinia, labai daug sunkumų e, kyla. Ir mes tikrai e, nemaname, kad trečiosios e, veiksmų programos sveikatai finansavimą dar reikėtų mažinti, nes jis ir taip mažas yra. Be to, norėčiau atkreipti dėmesį į šią programą. Pagal šią programą yra kovojama su alkoholizmu, su nutukimu, su retomis lygomis. Kaip kad e, iš pradžių buvo pasakyta, sveika visuomenė turi įtakos ir ES produktivumui bei konkurencingumui. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kitą klausimą. Jūs sakėte, ir aš be jokios abejonės sutinku su tuo, kad reikia e, padėti Europos farmacijos rinkai tam, kad ji liktų Europoje. Euro, e, farmacijos pramoniai tiksliau. Uh, Europos e, vaistų agentūra e, išdavė leidimą e, vaistams, kuriais gydomos yra retos labai lygos, pavyzdžiui, kepenų lygos ir be šio vaisto praktiškai mirtis laukia ir kepenys neveikia. Šis vaistas jau 20 metų yra e, vartojamas Prancūzijoje ir štai dabar, kiek žinau, komisija žada pakeisti savo sprendimą. Aš norėčiau paprašyti jūsų gerbiamas ministrę, kad nebūtų čia jokių e, manevrų šioje srityje Europos komisijoje. Ačiū už tai, kad kalbėjote dvi minutės, dabar kolegija Rodbėrin taip pat skirsime dvi minutės. E, Dėkoju, ponė pirmininkė, nesuprantu, e, kodėl būtina laikytis laiko limito. Labai trumpai, ponė ministrė, puiku jūs vėl čia matyti. Mes žinome, kad vyks reikšmingi pasikeitimai. Ar manote, kad reikia daryti skirtumą tarp medicinės įvairios įrangos ir jos reguliavimo aspektų? nes kai, kurių, kai kurios įrangos atveju reikalinga notifikavimo procedūra, kitais atvejais reikalinga įgyveninti visą leidimo gavimo procedūrą. Ar sutinkate su manim, kad jeigu vyksta notifikavimo procedūra, turime pasižiūrėti, kas teikia notifikavimą ir turime pasižiūrėti, ar turi žmonės tose notifikavimo struktūrose pakankamai žinių, mokslinių žinių skaitant, vertinant tos medicinos prietaisus. Ir mes taip pat kalbame apie e, vienkartinio panaudojimo ar daugkartinio panaudojimo įrangos klasifikavimą. Ar manote, kad tai yra būtina? Manytume, kad ir čia būtina turėti bendras taisyklės visoje ES, ne tik kalbant apie tų vienkartinių priemonių perdirbimą, e, bet e, tos taisyklės yra būtinos visiems, nes labai svarbu numatyti ko gero specialias taisyklės, kad tos, įmo, kad tos, kad tos įrangos likučiai ir pati ta vienkartinė įranga būtų perdirbama specialioje įmonėje, o ne kažkur palėpėje kokios nors medicinos įstaigos. Dėkoju. Ra... Dagmar Rodberen sutaupė 30 sekundžių. Pirmą kartą gyvenime taip atsitinka, kad ji neišnaudoja viso pasisakymo laiko. Karlans Florens, ponė ministrė, Noriu paklausti dėl tabako gaminių. Komisija laikosi pakankamai griežtos pozicijos dėl reikalavimų vienodų pakuotėms ir verslo struktūrų atstovai teigia, kad komisija čia viršyje savo įgaliojimus. Jūsų vertinimu, ar taip ir yra, ar yra koks nors teisinis pagrindas kuriuo remiantis būtų galima iš tiesų pagrysti komisijos teikiamą pasiūlymą ir po to galbūt jį patvirtinus, jeigu tokio pagrindo nėra, bus galima tą sprendimą ir teisės aktą kvestionuoti. Glenis Vilmot dabar. Labai ačiū, sveiki atvykę ministrė. Džiaugiuosi matydama, kad klinikinius bandymus laikote vienu iš prioritetinių klausimų savo programoje kadangi esu pranešėję dėl šio reglamento ir džiaugiuosi likščioliniu bendradarbiavimu su jūsų komanda, jis vyko puikiai, tačiau vienas klausimas, kuris mane nuolat neramina, susijęs su skaidrumu, nes visuomenės pasitikėjimas klinikiniais bandymais yra labai e, svarbus. Netgi mokslininkams yra sudėtinga gauti duomenų susijusių su klinikinių bandymų rezultatais tam, kad sisteminį požiūrį galėtų suformuoti Dažnai, e, kuomet klinikiniai bandymai nete, baigėsi neteisingai, jų rezultatai nėra viešinami <clears throat> ir taip pat neskleidžiama informacija apie tai, kad kartais tokie bandymai gali būti netgi pavojingi arba neveiksmingi. Aš manau, kad e, būtų galima siekti platesnių užmojų, siekiant užtikrinti, kai, užtikrinti skaidrumą šioje srityje siekiant e, medicinos pažangos e, šioje srityje ir taip pat siekiant labiau padėti pacientams. Aš manau, kad e, klinikinių bandymų rezultatų viešinimas ne tik padidintų pasitikėjimą medicina, tačiau taip pat ir prisidėtų prie geresnių sveikatos apsaugos metodų taikymo. Ačiū, Glenius. Baigiame pirmąjį klausimų atsakymų ratą ir dabar prašyčiau atsakyti į užduotus klausimus, po to pradėsime antrąjį klausimų atsakymų ratą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū Europos parlamento nariams už jūsų puikius klausimus. Norėčiau pradžiai pasakyti štai ką. Esu tarybos narys Esu pirmininkaujančios valstybės atstovas ir aš manau, kad turime pirmiausia siekti naudos pacientams šioje srityje. Nes jeigu to nesieksime, vadinasi, busim pasirinkę klaidingą kelią. Na, nu, pradėsiu nuo kolegos Peter Lyzė klausimų. Dėl tabako ir vaikų apsaugos nuo jo. Be abejo, šioje srityje dar reikia daug ką nuveikti ir turime to klausimą nuolatos kelti. Vaikai yra ypač pažeidžiama visuomenės grupė. Jie yra nepilnamečiai Mes turime, būdami suaugę, juos saugoti. Mes, būdami institucijos, institucijų atstovai, taryba, parlamentas, komisija, taip pat turime juos saugoti. Kiekvienas tiek, kiek leidžia mūsų darbos rytis. Aš žinau, kad e, labai nesunku, jeigu vaikas būdamas pradėjo rūkyti, likti rūkalium visą gyvenimą. Taigi e, labai svarbu mūsų visų elgesys ir pavyzdys jiems duodamas. Vaikai juk nekvaili. Jie klauso, kas jiems sakoma, bet jie taip pat mus stebi. Jie stebi, kaip mes elgiamės. Tad sakyti, kad rūkyti yra blogai, e, kad tai sutrumpins jų gyvenimą, kad tai sukurs jiems veikatos problemų, kadangi gali mirti nuo širdies infarkto, gali įvykti kraujus įlymas į smegenis ir visai lė dalykų. Jie mielai paklausys, jeigu jiems šitą dėstytusi. Bet jeigu pamatys, kad jūs paskui visą tai išdėstęs užsidėkite cigaretę, jeigu pamatys, kad rūko tėtė ar mama e, namie, tad e, kam tas visas auklėjimas, žodinis auklėjimas, jeigu nėra pavyzdžio. Tad, taigi mes turime auklėti, e, turime pirmiausia ir tėvus, kad jie saugotų savo vaikus, kad jie atsirinktų, kas yra svarbiausia. Nes mes žinome, kad tabakas juk yra atsakingas už daugelį mirčių. Jis yra daugelio mirčių kaltininkas. Taigi, manyčiau, kad būtina diskutuoti apie tai su ministrais. E, taip pat svarbu, kad būtų susitikama su tabako pramonės atstovai, kad įstukimai būtų skaidrus. Skaidrumas yra ypatingai svarbus dalykas šioje srityje. Norėčiau pasakyti, kad laukiu jūsų paramos šioje srityje. Kolega Peterlys išdėstė savo nuomonę, tikiuosi jo paramos ir jūsų visų paramos. Dabar dėl biudžeto. Tai yra irgi tas dalykas, kurį teks spręsti. Tačiau irgi tas dalykas nėra tas rytis, už kurią esu atsakingas aš vienas. Aš suprantu, kad biudžeto padidėjimas būtų su, geras dalykas, tačiau e, irgi, e, e, kai turi pinigų tam tikrą sumą, yra būtina turėti galimybę tais pinigais pasidžiaugti, jais pasinaudoti. Ir galiu patvirtinti, kad geriau yra būti geros sveikatos negu turtingam. Sveikata yra daug svarbiau. Kai dėl pagalbos įmonėms likti Europoje. Tačiau, kaip jau sakiau, yra būtina, kad būtų pasiekta rezultatų E, pacientams. Be abejo, klinikinių bandymų sritį reikia gerinti, čia būtinas didesnis skaidrumas. Manau, kad jeigu yra šioje srityje pernelyg daug paslapčių gaubiančių klinikinius bandymus, tai įmonėms tai nepasitarnauja. Dabar medicinos įrangos klausimas ir teisės aktų pasikeitimai. Dagmar apie tai kalbėjo. Aš vakar su jumis buvau sutikęs ir labai vertinu, kad sugebėjote man skirti laiko. Prie to klausimo dar reikės labai rimtai padirbėti, kelti harmonizavimo klausimus, kokios turėtų būti notifikavimo struktūros, kokia turėtų būti notifikavimo procedūra, dėl to reikės tartis. Be abejo, kai kuriuom šalims tai bus tikras iššūkis. E, tačiau vėlgi čia pirmiausia irgi turime siekti naudos pacientams. Jeigu tos naudos bus pasiekta, nes mūsų pasirinktas kelias buvo teisingas. Kai dėl medicinos įrangos perdirbimo irgi pirmiausia turime užtikrinti, kad jis bus saugus. Ir be abejo yra būtina taip pat numatyti ir čia tam tikrus harmonizavimo standartus. Kolega Florence klausė apie Europos komisiją ir jos siūlomą direktyvą. Na, kad ir koks bebūtų pasiektas sutarimas, mes nuolatos būsime, e, mes nuolatos sulauksime nepatogių klausimų. Manytume, kad jo iškeltą klausimą reikia spręsti kuo greičiau. Norėčiau pasakyti štai ką. Kartais mums kyla sunkumų pripažinti, kas kelia problemas. Ir dažnai jas kelia nebūtinai taryba. Be abejo, klausimų kyla daug, turime ieškoti teisingų sprendimų. O dabar dėl vėžio Žinome irgi didžiąją dalį vėžio sukėlėjo. E, turime spręsti šią problemą. Jeigu e, žmonės turi žinoti, kad rūkimas sukelia vėžį ir jeigu jie nenori nustoti rūkyti, tai yra jų reikalas. Nenorėčiau kalbėti tik apie savo šalį, tačiau trumpai ją paminėsiu. Yra tokių suaugusių asmenų, kurie rūko šalia savo kūdikių. Jie tiesiog neša kūdikį e, pasiemę rankose ir, ir tuo pat metu rūko. Tai štai, tokia problema. Na, skaidrumas yra būtinas, be abejo. Tačiau elgesys taip pat. Praeitie yra buvę pavyzdžių, kai buvo atrasti vaistai, kurie buvo labai efektyvūs Tačiau iškėlė, gydant vėžį buvo sukeliama tais vaistais kitų problemų. Pavyzdžiui, jie pakenkė širdžiai. Ir mes, tai yra ES taryba, taip pat komisija ir parlamentas turi saugoti pacientų sveikatą. E, nes šita praktika, jeigu jinai nereguliuojama ir tiesiama, bet kaip irgi netarnauja pramoniai. Nes e, pacientai turi turėti galimybę pirkti farmacijos įmonių produktus, tikėdami ir žinodami, kad jie yra saugus. Lygiai taip pat gydytojai turi juos skirti, žinodami, kad produktai yra saugus. Mes tenksime įgyvendami savo programą siekti kuo platesnio užmojo tikslų. Kolegiai Glenis, turėčiau pasakyti, kad būtina be abejo visada rasti teisingą balansą tarp pragmatizmo ir skubiai spręstinų reikalų. Ir pirmiausia turime imtis didžiausių grėsmių sveikatai. Norėtume, kad tie klausimai būtų sprendžiami kuo greičiau. Na, aš darysiu viską, kas yra mano galiuose, kad tie klausimai būtų sprendžiami kuo greičiau. Dėkoju. Ačiū, pradėkime antrą klausimų atsakymų ratą. Kolega Karlheinz Florence nėra patenkintas atsakymu savo klausimą, dar jam steiksime galimybę papildomą klausimą užduoti. Dabar Mišelė Rivazy, dvi minutės. Klaus, atrodo, kad jos nėra salėje. Linda Makevim tuomet klausiu. <clears throat> Ačiū. Sveiki atvykę ministrė į mūsų komitetą. Šį rytą labai džiaugiuosi Lietuvo, matydama Lietuvos sveikatos apsaugos ministro salėje, nes e, e, sveikatos klausimus šis komitetas per atmiausius tris mėnesius svarstys labai intensyviai, turime siekti bendrai pažangos šioje srityje. Aš neseniai buvau paskirta pranešėja dėl tabako direktyvos ir jūs minėjote, e, kad šį klausimą svarstant norėtumėte daugiausia dėmesio skirti e, sveikatai ir aš e, tam visiškai pritariu. Mes turime pritarti komisijos pasiūlymui tam, kad būtų patvirtintas tinkamas geras teisės aktas, e, priimtinas taip pat ir tabako pramoniai. Visos parlamento politinės frakcijos prieš kalėdas sunkiai dirbo tam, kad ta direktyva būtų pateikta. Daug spaud, didelį spaudimą darėme komisijai kad jį pateiktų e, teisės akto pasiūlymą ir dabar mes turime visi parlamente pasistengti pasiekti gerų rezultatų svarstydami tabako direktyvą, nes tai yra mūsų atsakomybė prieš e, piliečius. Petris Lyzė minėjo vaikus Junktinėje karalystėje. Buvo priimtas e, draudimas rūkyti viešosiuose vietose, nes rūkimas viešosiuose vietose kiekvienais metais didėdavo 2 procentais, dabar mažėja po 12 procentų per metus ir e, tai aišku turi didžiulį poveikį vaikų e, sveikatai Škotijoje. Taip pat buvo pasiekta daug gerų rezultatų e, kovojant su širdies lygomis uždraudus rūkyti viešose vietose. Taip pat apskritai sumažėjo šiose, šiose šalyse rūkalių skaičius. Pritariu jūsų pasiūlymui. E, dėl e, šiuo metu Europos parlamento pastate e, mano ir pono Higginso, kuris yra Airijos parlamentaras iniciatyva, vyksta paroda dėl anglės monoksido smalkių pavojaus sveikatai ir e, nemažai žmonių netgi miršta apsinuodiję agnies anglės monoksidu, kepdami mėsą savo namuose. Lenkijoje per šimtas tokių žmonių e, miršta per metus apsinuodiję smalkėmis, todėl mes teikime tinkamus pasiūlymus dėl ženklinimo, e, barbekių, mėsos kepimo e, įrangos. E, pavyzdžiui, iš mano rinkimo apygardos Graikijoje du vaikai apsinuodiję smalkėmis viename viešbutyje mirė. Šioje srityje taip pat reikia siekti pažangos ir Europos komisija imasi atitinkamų žingsnių, komisijos narys Boržas, pavyzdžiui, tačiau tai taip pat labai svarbus klausimas siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą ir užkirsti kelią nereikalingoms mirtims. Ačiū, poniai Mak Evan. Karlas Šliuteris dabar užduos savo klausimą. Uh, Labą dieną, ponė ministrė. Na, Be abejo, sveikata yra mūsų turtas, tokia klasikinė frazė. Ir puiku, kad stengiamas ne tik kovoti su lygomis siūloma jūsų pirmininkavimo programoje, bet taip pat siūloma vykdyti plačią prevenciją, užkirsti kelią lygoms. Labai svarbu, kad jūs, e, kad jūs e, stengiatės ginti stengiatės padėti aplinkosaugos ministrui ir jūs taip pat suvokėte, ir aš manau, kad yra plačiai suvokiama, kad saugant sveikatą, to pačiu ginami ekonominiai visų mūsų interesai. Aš esu šešėlinis pranešėjas tabako direktyvos rengimo klausimu. Mes turime įdomų pavyzdį. E, Australijoje ten buvo atsisakyta e, spalvotų pakelių cigaretėms. Tiems tiesiog parodomas tuščias pakelis, kur nieko nenupaišyta ir tuomet, jie, tuomet, tuomet jauni žmonės ir nėra tokie linkę stvertis cigaretės. Na, o dabar žinome, kad marketingas tabako sektoriuje dar veikia gana aktyviai, bet mes turime rasti ir čia teisingus sprendimus. Kitas svarbus klausimas yra klinikiniai bandymai. E, dažnai nepavykusių klinikinių bandymų rezultatai neskelbiami arba jų skelbiama mažiau negu pavykusių klinikinių rezultatų rezultatų. Gydytojai gali susipažinti tik su tais rezultatais, kurie buvo paskelbti. Kitaip tariant, e, daktarai neturi visos informacijos e, susijusios su ir jie negali tinkamai parinkti dažnai visų gydimų ne visi bandymai juk yra susiję vaisto ir placebo principu. Ir manyčiau, kad yra būtina, kad mm, visais atvejais būtina išsiaiškinti, kiek naujasis gydimas ir kodėl yra efektyvesnis už seną. Ta vienas trikdantis dalykas yra štai koks. Bandymų metu pirminis keliamas tikslas yra štai koks. Jeigu vaistai pasirodo esą nenaudingi, yra kalbama tuoj tai iš karto netrukus apie antrinius kažkokius tikslus. E, tačiau labai retai pasakoma, kad štai mano pasiūlyti vaistai dėja netitiko lūkesčių, nebuvo tokie veiksni, veiksmingi ir taip toliau ir panašiai. Vietoj to, kad būtų tai aiškiai pasakyta, bandoma apsimesti, kad e, nieko tokio neįvyko ir apie tai tiesiog nekalbama. Kalbama apie visą eilę visiškai antrinių dalykų. Tai reiškia, kad šimtai tūkstančių gyvybių galėtų būti išgelbėta parenkant teisingus vaistus, o nepris, neprirašant kažkokį neaiškų vaistą gydyti neaiškiai lygai. Tai manau, kad jūs sėkmingai perkite šią sritimį. Inovacijos mechanizmas, kurį turėtume pamatyti Europoje, yra štai koks. Mes turime pernelik mažai antibiotikų mes turėtume daugiau diskutuoti šiuo klausimu. Yra daug inovacinių mechanizmų, kurie galėtų taip pat padėti aprūpinti vaistais skurdžią šalis. Galėtume tuos mechanizmus pasitelkti. Norėčiau už jūs klausimą, tai mano ačiū. <laughs> Eh, Kolega Puenjau. Labai trumpai, ministrė. Kaip kad jūs e, ir sakėte savo įžanginėje kalboje, aš rengiu pranešimą dėl tarp valstybinių grėsmių. Jau pradėjome trialogo diskusijas, tiksliau per ateinančią savaitę pradėsime. Šis dokumentas be jokios abejonės e, yra labai didelės svarbos visiems 500 milijonų Europos piliečių. Juk reikia geriau, geresnę prevenciją, uh, E, vykdyti ir geriau reaguoti į e, tarp valstybinės e, grėsmės, tokias kaip H1N1 gripas arba paukščių gripas ir taip pat E. coli bakterija, pavyzdžiui. Dabar jeigu pasižiūrėtume, kas vyko su E. coli bakterija, tai ta krizė iš dalies kilo ir dėl nedid, netinkamos komunikacijos kampanijos, o tai galėjo sukelti tikrai nemenkų ekonominių pasiekmių. Jūs taip pat dabar dėl, dėl endokrininių sistemą e, ardančių medžiagų, ftalatų, pesticidų. Apie tai daug yra kalbama spaudoje dabar ir labai daug yra tokių cheminės kilmės medžiagų, apie kuriuos daug šiuo metu diskutuojama, tos medžiagos, kaip žinia, yra e, naudojamos mūsų pramonėje. Galbūt pirmininkaujantį valstybę galėtų pasakyti, ką jūs ketinate šioje srityje e, nuveikti per e, ateinantį pusmetį. Taip pat dėl François Grostet, dėl Orfe Kolio dėl tas retas e, lygas gydančių vaistų. Tikrai e, labai liūdna matyti, kad komisija labai prieštaringas e, nuomonės teikia dėl tokių vaistų. Emėja, pavyzdžiui, labai, olfakolį labai teigiamai vertina. Beje, nereikėtų pamiršti dar, kad olfakolis turi ir rimtą amerikiečių konkurentą, kurį e, e, finansuoja beje adventistų bažnyčia. Taip pat norėčiau paklausti jūsų, kokiagi jūsų pozicija dėl aspartamo. Šiuo metu yra pradėtos viešosios konsultacijos iki vasario 15 dienos jos vyks daug dabar kalbama apie Spartaną ir jo pasiekmes. Jūs e, sakėte, kad e, jeigu reikėtų suteikti leidimą teikti rinką tabakui, tai ko gero atsakymas būtų neigiamas. Bet galbūt ateityje su tokia pat problema susidursime ir dėl aspartamo, galbūt analogiška situacija susiklostys. Ačiū ponai Parniau, dabar kalbės kolegė Morkūnaitė. Ačiū pirmininkė. E, dėkui ministrui už, už jo mm, išsamų Airijos pirmininkavimo pristatymą. Ir malonu matyti šiandieną Lietuvos sveikatos ministerijos vadovybę ir tikiuosi, kad atras atradę jau esate su airiais gerus bendradarbiavimo būdus ir, ir, ir kanalus. Ir iš tikrųjų metai bus sudėtingi, apkalbėta jau ir tabako direktyva, ir medicinės įrankos direktyva ir panašus dalykai. Aš visgi norėčiau, neužimant daug laiko, pasiteirauti, paklausti. Jūs šiek tiek minėjote prevencijos niuansą per e, mokslinius tyrimus, inovacijas, bet gal galėtumėte truputėlį daugiau išplėsti, jeigu yra numatyta programoje skirti daugiau dėmesio mėnesio, kadangi mes e, čia parlamente nemažai e, kalbam apie prevencijos svarbą ir, ir, ir visus tos paskaičiavimus, kiek išleidžiama pinigų gydimui ir kiek būtų galima sutaupyti tinkamai užsiemant e, prevenciją, tai taip pat kalbant apie neužkrečiamų lygų tyrimus ir tai, ką jau minėjo ponia Grostet apie Health for, for Growth programą, tai dėl, dėl žodžiu, išplėtimo tam, tam tikrų sričių toje, toje programoje ir ypatingai kalbant apie e, neurodegeneracinių e, lygų prevenciją ir, ir tyrimus šitai sričiai ir kalbant apie dar vieną tokią temą sveikatos raštingumo problemą, kad piliečių galbūt ES dažnu atveju per mažai e, yra kaip čia pasakyti, raštingi sveikatos prasme. Tai galbūt jūs turėtumėt kažkokio daugiau papildymo, tai ką jau, ką, ką jau šiek tiek paminėjote, grinai dėl prevencijos ir, ir, ir tyrimų. Vielen Dank. Als nächstes hat die Kollegin Hübner das Wort. Bitte. Ačiū žodis kolegė Hübner. Pan minister przedstawił priorytety. Labą dieną, gerbiamas ministrė. związanymi z paleniem tytoniu. E, ja chciałam zwrócić uwagę na e, duży problem, który Europa ma. Starzenie się społeczeństwa i jakie to społeczeństwo będzie, w jakim zdrowiu. Viduria Europos Sąjunga. Visuomenė senėja ir norėčiau paklausti, ar mes išliksime geros veikatos senėjantį visuomenę. Viskas priklauso nuo to, ką jūs ką tik minėjote. Pirmiausia, švietimo. E, jūs minėjote, kad vaikai seka savo tėvų gyvenimo būdo modelių. Jeigu duodate vaikams blogą pavyzdį, jeigu tie vaikai, kai jau paauga, jie jau turi tam tikrų trūkumų susijusių su gyvenimo būdu, pavyzdžiui. Ir jie man, tuomet tenka konstatuoti, kad jų sveikata dėja nėra pati geriausia. Taigi svarbiausias dalykas yra švietimas. Ir taip pat būtina kalbėti apie prevenciją. Prevencija be švietimo dėja yra neįmanoma. Jeigu turime visuomenę išsilavinusią, žinančią, kas ir kaip sveikatos rytyje, be abejo, žmonės mieliau praktikuos kažkokią fizinę veiklą, įskaitant vyresnius visuomenės narius. Farmacijos reikalai ir sveikatos paslaugos be abejo svarbu. Dabar nėra sisteminio vertinimo viso to, kas svarbiausia. Tiesiog matome, kad Europa senėja, nenumaldomai senėja, kad e, susidūrėma su lygomis, kurios pasireiškia ankstesnėme gyvenimo laikotarpyje, negu tai būdavo seniau. Taigi norėčiau pasakyti, kad jau dabar būtų svarbu pradėti diskusiją su kitais ministrais, kad būtų galima išsiaiškinti, kaip tinkamai vykdyti švietimą. Nes visa kita, e, visos tos lygos yra švietimo trūkumo ir blogo gyvenimo būdo pasiekmes. Aš jūsų negirdėjau kalbant apie kitą mūsų civilizacijos lygą, nuo kurios kenčia Europa ir ne tik jie. Tai yra depresija. Depresija irgi yra susijusi su mūsų gyvenimo būdu. Galbūt reikėtų jau dabar pradėti mąstyti apie tai, kokias sąlygas reikėtų numatyti, kokias aplinkybės sudaryti, kad depresijos atveju skaičius nedidėtų. Dėkoju. Pone Okony, ačiū pone pirmininkė, pone ministrė. Sveiki atvykę į mūsų posėdį. Norėjau pasakyti vieną tokį dalyką. Vakar aš surengiau konferenciją, kur dalyvavo profesorius Valar. Jis yra pasaulio, sve, viešos, e, pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos e, vadovas. E, ten buvo išsakyta visai lė pamastymų dėl masinių epideminių kilimų. E, gyvūnų tarpe. Taigi 60 procentų visų patogenų, nuo kurių kenčia žmonės, yra gyvūninės kilmės. Tad norėčiau paklausti, ar turite ryšių su ta tarptautinė, su, su tarptautiniu stebėsenos centru, kurio nariai yra 78 valstybės, ES narės ir kitos šalis. Ar egzistuoja kokie nors ryšiai ir kokie ryšiai egzistuoja tarp tarybos ir tos gyvūnų sveikatos e, observatorijos ar stebėsenos centro. Ir norėčiau paklausti, ar nemanote, kad reikėtų stiprinti ryšius e, dėl dviejų priežasčių su šia organizacija? Pirmiausia, ši struktūra turi labai vertingos informacijos susijusios su gyvūnų sveikata, dėl patogenų, dėl masinių epidemijų ir taip toliau ir panašiai. Ir be to, tas faktas, kad kitos valstybės narės ne ES narės yra e, tos organizacijos narius, galbūt taip pat galėtų pasitarnauti kaip e, informacijos perdavimo grandinė. Tai būtų puikus tų valstybių besadoriavimas, jeigu tai savo sadoriavimas jų labui. Dėkoju. Ačiū Sofija Okonį. Dabar steiksime galimybę ministrui bendrinti diskusijas, atsakyti užduotus klausimus. Ministras kalba ne į mikrofoną. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komiteto nariams už užduotus klausimus. Galbūt e, pasistengsiu atsakyti juos eilės tvarka. Džiaugiuosi, kad ponė Makavan yra paskirta pranešėja. Dėkoju Jums už tą paramą rengiant direktyvą, nes buvo baiminamasi, kad e, pasiūlymas dėl direktyvos laiku nebus parengtas ir mes negalėsime atitinkamai siekti pažangos, užtikrinant, stiprinant žmonių, mūsų piliečių sveikatą. Taigi, taip pat buvo įdomu išgirsti, džiugu išgirsti atitinkamą informaciją dėl draudimo rūkyti viešose vietose jūsų šalise ir kitose šalise ir dėl šios priemonės drąsinančio poveikio, dėl anglės monoksido poveikio visuomenės veikatai aš esu puikiai ir susipažinęs, nes mūsų šalyje taip pat yra nemažai tragedijų įvykę dėl smalkių. Todėl e, tikrai būtina skleisti atitinkamą informaciją e, apie tai, kaip apsisaugoti nuo anglės monoksido, nes dažnai ši grėsmė kyla, kuomet jos visiškai nesitikima. Kalbant apie arba atsakant į Karlo Šliuterio klausimą susijusi su klinikiniu bandymu poveikiu aplinkai, man kaip gydytojai visuomet būdavo įdomu konstatuoti, kad konstatuoti sąsajas su tarp naujų vaistų patekimo į rinką ir jų išrašymų e, pacientams. Suprantama, kad e, labai dažnai atsitinka taip, kad e, gydytojai išrašo naujus pakankamai brangius vaistus savo pacientams, kurie yra tik naujai atsiradę, vietoj to, kad išrašytų tokius e, pačius tik pigesnius vaistus ir aišku, čia <clears throat> reikėtų kalbėti tiek apie atitinkamas gydytojų prievolės pacientų atžvilgių, tiek ir apie pacientų budrumą. Mes taip pat, e, aš tą sakydamas tikrai nenoriu teikti, kad reikėtų vengti e, naujų vaistų patekimo į rinką, ir kad nereikėtų išrašinėti brangesnių vaistų tiems, kuriems, tiems pacientams, kuriems tikrai tų vaistų reikia, kurie būtų veiksmingesni. Ponui Parnio dėl tarpvalstybinių sveikatos grėsmių, jos e, tikrai yra labai rimtos ir turime uh, bendrabiauti su komisija šioje srityje su parlamentu. Taip pat Kipras jau nemažą įdirbį padarė šioje srityje. Minėjote e, klausimus susijusius su atitinkamais cheminėmis medžiagomis ir e, atskirais vaistais bei atskirai, atskirus <clears throat> virusus minėjote bei lygas. Aš tikrai e, pasistengsiu, kad mano tarnybos imtis atitinkamų žingsnių siekiant pažangos šioje srityje. Afokal e, byla yra šiuo metu nagrinėjama teisme. O dėl <clears throat> su ne, kitų dalykų, pavyzdžiui, vaistų naudojimo e, gėrimuose šiuo metu vyksta konsultacinės procedūros. Skidama į ponios, ponios Markūnatės klausimą dėl prevencijos Šis klausimas yra ypatingai svarbus, pritariu Jums e, visapusiškai ir anksčiau ministrų taryboje šį klausimą kėliau. Mes, politikai, turime aiškiai ir garsiai pasakyti Europos parlamente. Taip pat e, savaime e, suprantama, kad politinių politinė prasme yra daug naudingiau naują ligoninę pastatyti arba naują <clears throat> aparatūrą nupirkti ligoniai, tačiau e, jūsų minėti klausimai yra lygiai taip pat e, svarbus arba galbūt netgi dar e, svarbesni ir mes privalome pradėti vykdyti savo prisimtus įsipareigojimus ir žodžius paversti darbais ir tokiu būdu sutaupysime labai daug lėšų. Pavyzdžiui, tabako gaminių direktyvos patvirtinimas tikrai bus naudingas mūsų vaikų sveikatai, nors politinių požiūrių, pavyzdžiui, rengiantis rinkimams, kurie vyksta kas keturis, penkerius metus, tai ir nėra labai patrauklus dalykas, tačiau turime prisimti atitinkamą atsakomybę ir mąstyti toliau į priekį, kalbant apie švietimą stiprinant lygų prevenciją, taip pat vis, visiškai jums pritariu e, ir reikia šios klausimus svarstyti ne tik su sveikatos, tačiau švietimo, aplinkosaugos, e, kitų, e, už kitas žinybas atsakingais ministrais. Mes privalome mokyti šviesti vaikus, tačiau tikras švietimas vyksta šeimoje, namuose, todėl mes turime atitinkamai pa parengti tėvus, kad jie savo ruoštų darytų įtaką teigiamą savo vaikams. Ir visoje Europoje mums reikia šioms reikmėms skirti tiek daugiau lėšų, tiek kaupti e, patirties. Uh, ypač e, psichinę sveikatą stiprinant. Ir jūs e, visiškai ne, teisūs esate gyven, nuo gyvenimo būdo, taip pat labai priklauso žmogaus sveikatos e, būklė ir tie, kurie treniruoja savo kūną, dažnai jaučiasi sportuoja reguliariai, dažnai jaučiasi daug geriau nei, nei tie, kurie nieko nedaro. Aš manau, kad šios klausimus mes kovo mėnesį Dublinė aptarsime per neformalų e, susitikimą, pasvarstydami prevencinės priemonės. Įdomu pastebėti, kad šio laikinėje visuomenėje atsiranda tokių gyventojų grupių, kurios e, vartoja daug e, angliavandenių ir dėl to kenčia nuo nutukimo, jų maitinimosi įpročiai yra netinkami, e, daug, per daug cukraus vartoja, per daug duonos, miltų produktų. Ir <clears throat> Šiuo metu dažnai pastebime, kad būtent nuo nutukimo kenčia neturtingesni gyventojų sluoksniai. Dėl e, klausimo apie būtinybę keistis informaciją, dėl sąveikos, e, sąveikumo stiprimo su taryba, labai svarbu keistis ir skleisti teigiamą patirtį ir e, tikrai siekiant pagerinti sveikatos apsaugą e, visose ES valstybėse narėse būtina informacija keistis, keistis tą teigiamą patirtimį ir kuo įmanoma platesniu mastu. Taigi dar kartą dėkoju už užduotus klausimus, pirmininkė. Pirmininkas, e, ačiū už e, jūsų prezentaciją, taip pat už atsakymus užduotus klausimus. Linkiu, linkiu jums ir pirmininkiaujančiai Airijai kuo didesnės sėkmės per ateinančius e, šešis mėnesius. Mes daug konkrečių dalykų šiandien apsvarstėme, ne tik strateginio pobūdžio klausimų, tiesėkuros klausimų. Sveikatos apsaugos e, sritis yra viena iš tų, kurioje galime žmonėms aiškiai pademonstruoti ES teikiamus privalumus. Ačiū labai ir visokiojo pasiekmės. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht weiter. Und zwar mit der Mittagspause. Visi sustiksime 15 valandą po pietų pertraukos. Prašau nepamiršti balsavimo kortelių, nes iškart pradėsime balsuoti. Mūsų programa pakankamai glausta ir įtempta. Visiems skanių pietų ir Sustiksime vėliau.